Ponios ir ponai, norėčiau Jūs pasveikinti susirinkusius į mūsų posėdį, ypač tuos, kurie šiandien ryte nedalyvavo. Mes ir toliau turime labai plačią ir išsame darbo tvarkį ir todėl norėčiau paprašyti kolegų, kad, jie, kad jūs visi kiek įmanoma trumpiau kalbėtumėte, tai yra, kad mes kiekvieną darbo tvarkės punktą uh, kiekvienam e, punktui skirtumėm nedaugiau kaip 20 minučių. Pirmasis darbo atvarkės punktas yra 11 darbo atvarkės punktą, tai yra biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas. E, ponas Karim yra atsakingas už šią nuomonę, nuomonės referentas, jis, matau, posėdėje yra, todėl iš pradžių jam ir suteiksiu žodį. Pone Karim, jūsų eilė kalbėti, prašau. Ačiū pirmininkė, bandysiu laikytis nurodytų terminų ir kalbėsiu glaustai, bet tikiuosi, kad kiek galima aiškiau išdėstysiu savo nuomonę. Kaip aš parengiau savo nuomonę, jūs galėsite ją matyti. Aš stengiausi pateikti labai aiškiai problemas, kurias išvelgiu dabartinėje direktyvoje. Yra labai svarbu, kad naujas reglamentas, kurį galiausiai mes priimsime, apimtų biocidinių produktų tiekimą rinkai ir jų e, panaudojimą ir kad šiuo dokumentu mes pagertumėm sistemą. Atsakant į komisijos e, pasiūlymą, aš pritariau tam, kad būtų galima e, įvesti centralizuotą autorizavimo procedūrą, kuri būtų šalia valstybių narių autorizavimo procedūros. Aš suprantu, kad ši procedūra yra ribota, nes yra pernelik siauras cheminių medžiagų klasifikavimas. Tačiau aš nemanau, kad būtų protinga išplėsti tą procedūrą, kuri nėra dar išbandyta, ir įtraukti iš pat pradžių visas cheminės medžiagas. Todėl, kad mes tam, kad galėtumėm pasiekti tinkamą alternatyvą, aš siūlau išplėsti iš dalies kategoriją mažos rizikos produktų Ir reglamentas bus veiks nuo 2016-2023 metų. Jeigu tai pasiteisins, sąrašas bus išplėstas. Tačiau reikia atsižvelgti, kad didelė dalis biocidinių produktų ir toliau bus autorizuojami atskiriuose valstybėse narėse. Ir savitarpio pripažinimas turi būti pagerintas kur tik įmanoma e, tai padaryti. Tikiuosi, kad kai kurios iš mano siūlymų priemonių uh, padės pasiekti šio tikslo. Pirmininkė, rinkoje, kurioje daugelis dalyvių yra mažos ir vidinės įmonės, aš siūlau nacionalinius pagalbos tarnybos, kurios padėtų susigaudyti sudėtingoje autorizavimo proces, procedūroje, kur yra būtina tam, kad pateikti produktą į uh, rinką. Metinis mokestis neturėtų būti taikomas toms e, mažoms ir įmonėms, kurios naudoja centralizuotą procedūrą, kuri, manoma, aš siūlau bendrą racionalizavimą, panaudojant e, vienodas procedūras, kad būtų galima pagreitinti produkto autorizavimo leidimus. Dėl mokslinio tyrimų ir plėtros aš pasiūliau paprastesnę notifikavimo procedūrą, kuri leistų kompetitingom nacionaliniam institucijom išlei... nustatyti kon konkretesnės ir griežtesnės sąlygas. Tuomet, kai negalima rinktis autorizavimo procedūros. Aš stengiausi pateikti pakeitimų procedūrą autorizavimui, kuri būtų paprastesnė Ir čia yra administracinio pobūdžio pakeitimai, mažes, mažesnės ir dėsnės apimties pakeitimai. Turėtų būti taikomas bendro pobūdžio tekstas. Mm, testas atliktas uh, veikliosiom medžiagom, kurios yra apibrieštos 5 straipsnio 1 C dalyje. Ir siekiant panaikinti bereikalingą administraciją naštą pramoniai, Mes gavome nemažai e, pramonės lobistų pasisakymų šiame procese, todėl turėtų būti tik tai vienas reikalavimas, kad produkto autorizavimas, siekiant autorizacijos, paraiškos turėtų būti teikiamos viena oficialia e, valstybės narės kalba. Dėl ženklinimo, dėl 37 ir 39 pakeitimo aš pateiksiu e, tikslesnius nurodymus, kai kalbam apie vieną oficialią kalbą. Labai trumpai aš pateikiau pagrindinius dalykus, kuriuos išdėščiau savo nuomonę ir aš raginu kolegas e, pateikti jų nuomonę, jų pastabas. Ir jeigu tik bus įmanoma, aš stengsiuosi įtraukti kolegų pastabas į savo nuomonę. Čia dalyvauja komisijos atstovas, jisai e, prisistatė man ir man būtų labai įdomu išklausyti ir jo atsakymą į mano išdėstytus dalykus ir į tuos dalykus, kurie yra išdėstyti raštu patiktame dokumente. Ačiū. Keliu. Dėkoju toliau ponas Patričello. Grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad kolega Karim iš tiesų atliko puikų darbą. Jis, pat, jis atsižvelgė į daugelį mano pasiūlytų pakeitimų. Ir iš tiesų situacija yra tokia, kad europinė e, biocidinių produktų rinka yra labai didelė ir 50 procentų jos yra trijų didelių koncernų rankose. Dėl to e, yra labai svarbu pakeisti šią direktyvą 1989 e, metų, nes mes turime geriau atsižvelgti į didžiųjų, interesų ir, e, didžiųjų įmonių ir mažųjų įmonių interesus ir juos labiau subalansuoti, nes ankstesnėje direktyvoje buvo kalbama apie sveikatos apsaugą, tačiau e, metų eigoje pas, paaiškėjo, kad yra dam, dar tam tikrų problemų ir komisija dabar bando pasiūlyti naują tekstą, kuris turėtų spręsti tas problemas. Tai tarsi yra nauja ankstesnių e, reglamentų versija. Manau, kad tai yra labai svarbus reglamentas, kurią, kur, kurį mes dabar analizuojame ir manau, kad čia dar yra keletas problemų, o šiaip komisijos parengtas dokumentas yra pakankamai geras. Norėčiau pasakyti porą pastalbų dėl nuomonės referento pateikto e, teksto. Aš pateikiau pakeitimus, pateiksiu jų dar ir daugiau ir aš tikiuosi, kad e, kolegos tą taip pat padarys. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitame reglamente yra keletas aspektų, kurie yra labai svarbus. ir šioje nuomonėje taip pat yra sakoma, kad turėtų būti centrinė e, biocidinių produktų autorizavimo e, vieta ir kad e, mažosios įmonės būtų taip pat konkurencingos lyginant su didžiosiomis. Ir kolega Karim sako, kad mums reikia griežtų terminų autorizuojant biocidinius produktus. Kalbant apie smulkes ir vidutinės įmonės, čia yra kalbama apie e, mažos rizikos produktus, bet reikia tą kažkaip konkrečiau apibrėžti. Dėl to aš pasiūlysiu dar e, keletą pakeitimų, kuriuose siūlysiu aiškius e, kriterijus. Taip pat aš norėčiau pritarti nuomonės referentui, kad mažos ir vidutinės įmonės e, turėtų e, nemokėti kasmetinių mokesčių. Manau, mes neturime e, kurti naujų kliučių joms, kad jos patektų į rinką. Be to, valstybės narės turėtų stipriau remti įmonės, kurios prašo autorizavimo, turėtų būti kuriami duomenų bankai, kad ir stengtis, stengtis išvengti e, duomenų dubliavimo. Dėkuoju, sako pirmininkas, vėliau ponė Lepaž. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų Pirma, norėčiau padėkoti nuomonės referentui ir jį pasveikinti su puikiu darbu. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų. Visų pirma, kaip yra apibrėžimi mažos rizikos produktai ir kas yra tos, e, tų rizikos kategorijų išplėtimas man atrodo, kad mes turėtume aiškiau suformuluoti, ką tai reiškia. Toliau dėl pavojingų medžiagų eliminavimo. Aš esu už tai, kad tos dalelės būtų ypatingai traktuojamos ir manau, kad čia yra teisus nuomonės referentas. Dėl ženklinimo tai taip pat yra problema. Pavyzdžiui, aš suvokiu, kad gaminant tokius produktus kaip automobiliai yra tikrai labai sunku registruoti visas daleles, visas medžiagas, tačiau kita vertus mes turime siekti vartotojus kiek įmanoma geriau informuoti e, apie produktų kokybę, todėl mes neturime a priori atsisakyti ženklinimo nežinau, kaip reiktų tai įgyvendinti, tačiau apie tai reiktų pagalvoti toliau dėl e, bendry, bendros, dėl bendrijos procedūros išplėtimo mes suprantame, kad pramonės atstovai nori išplėsti šitą procedūrą, nes tai e, kainuotų mažiau, bet e, taip pat turime pagalvoti, kokias netiesioginės pasiekmes tai turės. Taip pat turėtume pasistengti šitą temą suformuluoti ir pavaizduoti kiek įmanoma aiškiau. E, valstybės narės turėtų galimybę pasitelkti nacionalinių ekspertų analizę. Dabartinėme tekste man susirūpinimą kelia e, tai, kaip yra traktuojamos mažos ir vidutinės įmonės. Manau, kad mes negalime kurti tokios sistemos, kuri užkirstų kelią šioms įmonėms patekti į rinką pranešėjas apie tai kalbėjo ir prieš mane kalbės kolega, kad iš tiesų didžiai, didžioji dalis rinkos priklauso trims stambioms įmonėms ir um, atsižvelgiant į dabartinius ekonominius sunkumus Europoje mes e, turime žiūrėti, kad e, toms smulkiom ir vidutiniam įmonėm netektų dar didesnė našta. Manau, ponė pirmininkė, kad tai yra labai aktuali tema ir mes jos neturime pamiršti, mes turime ją nuolat pabrėžti. Kalbant apie prieigą prie duomenų, taip pat turėtume e, apie tai rimtai pasvarstyti, kad nebūtų iškraipyta rinka. Ir vėlgi šiame kontekste aš vėl norėčiau akcentuoti mažas ir vidutinės įmonės. Pone pirmininkė, tai tiek, nes jūs prašėte visų kalbėti trumpai. Ačiū. Nu, nu. Dar norėčiau pasakyti, kad galbūt šis tekstas nedomina daugelio kolegų, bet jis yra labai svarbus. Dėkoju toliau, ponas Korila. E, grazie, prezidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nuomonės autorius pateikti pakeitimai mums labai primtini, galime jiems pritarti. Na ir daugelį iš tų pakeitimų atsižvelgta ir man rūpimus dalykus, pavyzdžiui, autorizavimo terminų sutrumpinimas tokiu būdu Europos agentūros ir tarnybos gali uh, reaguoti greičiau. Matau, kad pranešėjas stengiasi trečiame straipsnėje įtraukti kai kurias apibrieštis, pavyzdžiui, administracinio pobūdžio pokyčiai arba nedideli pokyčiai. Šios apibrieštis yra įtrauktos į nuomonės projektą, tačiau mane labai aišku, kaip visą tai suprasti, trūksta apibriešties. Na, kaip galima būtų užkirsti kelias į skirtingoms interpretacijoms. Reglamente yra ir kitų vietų, kurias dar reikėtų patikslinti. Pavyzdžiui, reikėtų aiškiau suprasti, ką tai reiškia palyginamasis vertinimas komisijos tekste visiškai nepaaiškinta, kaip tai turėtų vykti konkrečiai. Aš manau, kad tai reikėtų paaiškinti ir pateiksiu savo ruoštų atitinkamų pakeitimų. Toliau e, pagal 24 straipsnio pirmos dalies leidimų atnaujinimas. Ir tarkim, prašymai tokiam leidimo e, atnaujimui turi būti pateikimi prieš 24 mėnesius, man atrodo, pakaktų ir 12 mėnesių. O kai dėl skirtingų nacionalinių leidimų pripažinimas 25 straipsnis 5 dalis tai tikrai būtų gerai, jeigu reglamente būtų numatyta, kad valstybės narės naudotų vieningą um, leidimų numerį ir tokiu būdu valstybės narės, besivadovaujančios abipusio prisipažinimo principų, galėtų naudoti tuos numerius. Pavyzdžiui, galėtų būti nurodyti etiketėje nes, tiesą sakant, tokiu būdu už, būtų užtikrinta didesnė vartotojų apsauga ir saugumas. Jeigu, pavyzdžiui, viena, uh, viena veiklioji medžiaga yra keičiama kita veikliaja medžiaga, tai atitinkamai uh, leidimo numerį gali būti nurodyti medžiagos kodas. Na, taip pat uh, galbūt reikėtų apsiriboti tik tais irgi gaminimo technologijomis ar veikliosiamis medžiagomis, o kitos formulė panaudotos cheminės medžiagas gal neturėtų būti minimos. Ir aš nepritariu komisijos siūlomos formuluotės dėl šio klausimo. Be to, manau, kad reikėtų reglamentuoti ir duomenų naudojimą bei duomenų mainus tam, kad nebūtų įmonėms plačiai atvertos duris savivaliai. Be to įmonės turbūt įskatinamos investuoti į mokslinius tyrimus. Toliau siūlomas konfidencialus e, duomenų traktavimą 25 straipsnis antra dalis. Tai manau, kad kad ir po to, kai leidimas bus išduotas, tai vis dėlto tie duomenys ir po to turi būti tvarkomi konfidencialiai iki tol, kol baigsis leidimo galiojimas. Aš manau, kad kaip ten bebūtų konfidencialios informacijos, nereikėtų atskleisti. Dėkuoju, sako pirmininkas. Ponas Satori, prašau. Pone Satori. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, atsiprašau, šiek tiek pavėlavau, bet labai norėjau pasisakyti dėl šios temos, nes esu ir imko komiteto pranešėja ir teisingiau vienos šiai temai skirtos nuomonės bendra autorė. Tai, ką parengė Karimas, vertinčiau kaip gerą nuomonės projektą, galiu jį palaikyti, tai atitinka ir IMKO komiteto linija, nors mums aišku aktualios ir kitos temos. Taigi, dėl jo pasirinkto metodo, dėl mokslinų tyrimų, tai sakyčiau, kad tikrai sistemą reikia supaprastinti. Ir taip pat pritariu, kad reikėtų išplėsti centrinį leidimų išdavimo uh, E, centrinę leidimų išdavimo sistemą. O dėl leidimų išdavimo kriterijų, tai aš manau, kad juos dar reikėtų tobulinti, bet pranešėjo siūlomas sprendimas man kaip ir primtinas. Na, aišku, kitose valstybėse narėse galbūt taikoma tvarka yra kitokia ir galbūt vertėtų pagalvoti apie tyrimą, galbūt savokišką e, bendrijos procedūros išplėtimo poveikio tyrimą. Kokį poveikį visą tai turėtų žmonių ir gyvūnų sveikatai. Taip pat norėčiau pasilikti pasirinkimo galimybę. Tai yra, ar apsispręsti dėl nacionalinės ar bendrijos leidimų išdavimo sistemos aišku, nesukuriant pernelik didelės naštos rinkos dalyviams. Na, o dėl to lyginamojo vertinimo tai reikėtų būti atsargiems. Na, jeigu surinkta patirtis naudojant tam tikrą produktą, tai nereikėtų kelti pernelyg griežtų reikalavimų gaminio įregistravimui, kad tai neužtruktų penkeris metus. Ar komisija norėtų ką nors pridurti, ponė Špaltai, prašau, trumpai. Yes, much, chairman. um... Ačiū pirmininkė. Mes džiaugiamės pranešimų, kurį parengė ponas Karim. Ten yra nemažai naudingų papildymų, papildymų ir patikslinimų. Ypač pakeitimai susiję su variantais. Mums tai atrodo e, naudinga, atitinka mūsų mąstymą. Taip pat pakeitimai dėl mokslinių tyrimų ir plėtros ir nemažai procedūrų susijusių su terminais. Vienas yra susijęs su eka laiku, kai reikia laikytis vidinės nustatytos struktūros teikiant nuomonės, ir pakeitimai 21 ir 23, kur nu, nustatomas galutinis terminas komisija komitologijos e, procesui. Tai žinoma jau bus nebesuderinama su mm, tuo laikotarpiu, kai jau įsigalios Lisabono sutartis. Ačiū. Kurze Stellungnahme. Ähm. Pone Karim, ar norite dar kartą pasisakyti? Prašau. Chairman, thank you. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos visiems mano kolegoms, kurie dalyvavo rengiant šią nuomonę arba tiesiogiai bendraujant su mano biuru arba komitete. Iš visų pateiktų komentarų iki šiol panašu, kad kolegos bendrai pritarė E, mano išdėstėtai pozicijai. Ir tai vertinu kaip pasitikėjimo ženklą, pasitikėjimo mano nuveiktų darbų. Labai greitai bandysiu apžvelgti klausimus, kurie buvo iškelti. Apibrieštys, ženklinimas, mokesčiai, duomenys. Tai yra pagrindiniai klausimai, kuriuos paminėjo daugelis kolegų, dalyvauja diskusijose. Dauguma iškeltų klausimų jau yra išdėstyti pakeitimuose, kurie pridėti prie nuomonės. Tačiau aš turbūt pirmasis galiu pripažinti, kad dar yra erdvės įvairiems patobulinimams ir pagerinimams. Ir tie kolegos, kurie ketina atsimti pakeitimus. Aš e, sveikinčiau, taip pat sveikinčiau ir tos, kurie ketina pateikti naujus pakeitimus, nes galiausiai gal tai padės mums pasiekti sutarimo. Dauguma iškeltų klausimų jau yra nagrinėjami mano pateiktuose pakeitimuose. Aš nemanau, kad yra koks nors esminis skirtumas požiūrio E, kolegų ir mano išdėsito požiūrio. Ir aš tikiuosi, kad kolegos ir toliau konstruktyviai tęs dialogą su manimi per mano biurą ir tikiuosi, kad mes rasime ir prieisime tokios pozicijos, kuri tenkins galbūt ne visus, bet daugumą žmonių. Dėkoju. Dėkoju už pasiūlymą. Paskutinis terminas pakeitimų pateikimų yra vasario trečia diena per pietus. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas - bendrijos finansinė pagalba Bulgarijos kozlodaus brandolinės elektrinės pirmo ketvirto blokų e, uždarimui. Norėčiau priminti Jums, kad mes jau vėluojame 10 minučių, kol kas tai nėra blogai, bet jeigu ilgai kalbėsime, e, tai tikrai tada E, vėluosime dar daugiau, taigi nuo šio pranešimo mes tiesiog jungsime laikrodį, kad visi matytumėte, kiek jūs laiko kalbate. Suteikiu žodį poniai Harms e, pranešiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu viską pristatyti labai trumpai, kaip aš įsivaizduoju darbą prie šio pranešimo. Visų pirma, kas yra svarbu, mes gavome pasiūlymą patikrinti reglamentą. To reglamento tikslas yra uh, užtikrinti, kad ir toliau e, būtų finansuojamas kozlodujaus e, brandolinės elektrinės pirmo ir ketvirto blokų uždarimas. Pritariu esminiam šio pasiūlymo e, turiniui, kad ir toliau turėtų būti finansuojamas e, tas elektrinės uždarimas, tačiau aš norėčiau pasinaudoti situaciją ir pasiaiškinti, kaip iki šiol buvo naudojamos lėšos ir koks yra pagrindinis tų finansinių lėšų, tos finansinės pagalbos tikslas. Tai yra, ar, ar, ar buvo tikrai pasitarnauta e, piliečių, Bulgarijos piliečių saugumo užtikrinimui. Aš papraš, e, uždaviau daug klausimų ir pasistengiau paieškoti atsakymų, aš gavau netgi komisijos klausimyną, vakar e, kar, posėdžiavau su komisijos atitinkamais darbuotojais ir e, jie man kol kas iki šiol puikiai atsako į visus klausimus. Šiandien ryte turėjau pirmąjį susitikimą su šešėliniais pranešėjais. E, Ponio Šabontie dėka iš tiesų tas ta, ta susitikimas įvyko labai sklandžiai. Ir E, šešėliniai pranešiai pritarė e, tam numatytam darbo procesui ir aš manau, kad mes galėsime vasario pradžioj pateikti šį pranešimą vertimui ir kol kas nematau, kad būtų kažkokie dideli konfliktai diskusijose. Vienintelis man svarbus dalykas būtų, e, kadangi iki šiol uh, E, nebuvo pakankamai ataskaitų apie e, atliekų tvarkymo strategijas e, ir uždarimo, uždarimo įgyvendinimą iš Bulgarijos, kad mes tiesiog pabandytumėme atkreipti dėmesį į tas ataskaitas, jų paprašyti ir nepamiršti, kad mes turime pagrysti iš naujo, kodėl, kam reikalinga ta finansinė pagalba ir kad ji reikalinga būtent saugumo užtikrinimui Kozlodujeve. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Kalfin. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Аз искам да благодаря на докладчика по този въпрос, госпожа Хармс, за Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Harms, už tai, kad pristatė savo požiūrį į problemas. Norėčiau pritarti jos išsakytai pozicijai. Na, jeigu pažvelgtume į tarybos ir į parlamento E, poziciją, tai tas papildomas kompensacijos Bulgarijai. Yra skirtos už e, elektrinės išmontavimą. Tos pačios sumas yra skiriamas ir Slovakijai, ir e, Lietuvai. Už išmontavimą buvo 2004 metų. Ir tiesą sakant, tos lėšos turėjo būti padėtos į specialų fondą, tas pats pasakytina apie Lietuvą ir Slovakiją. Na, o po to tos fondo lėšas galėtų būti panaudotos specialiems veiksmams, išmontuojant šias, šiuos reaktorius. O pavyzdžiui, kita lėšų dalis galėtų būti panaudota įdėgiant žaliasis technologijas. pritariu poniai Harms ir dar dėl štaiko. Pavyzdžiui, skiriant lėšas Bulgarijai, Europos parlamentas, aišku, turi gauti išsames informaciją apie tai, kaip šios lėšos bus panaudotos. Taigi pritariu ponios Harms požiūrį į šį klausimą, jos požiūris yra aiškus ir turime paraginti Bulgarijos vyriausybę suteikti papildomą informaciją apie situaciją. Ponas Balšytis. Ačiū gerimas pirmininkė. Iš tikrųjų, naujosios ES valstybės turinčios pirmos kartos atominės elektrinės, stodamas į ES, turėjo prisimti įsipareigojimus jas uždaryti. Lietuvai, kaip ir Bulgarijai, taip pat teko priimti gana sudėtingą politinį sprendimą uždaryti savo atominę elektrinę praėjusiu metu pabaigoje. Tai sukelia, aišku, tam tikrus ir neigiamus padarinius, padidėjo bedarbystė, e, padidėjo socialinė įtampa, atskiras regionas buvo visiškai izoliuotas ir todėl finansinė parama tokiu atveju, kaip paprastai, jinai yra labai reikalinga. Mano supratimu, šita finansinė parama yra reikalinga dėl visų Europos piliečių saugumo, kad tie darbai eksploatavimo ir nutraukimo darbai būtų laiku įgyvendinti. Tai yra pirma. O antra, taip pat e, ši parama leistų e, išsaugoti jau egzistuojančias darbo vietas ir pasisakau už tai, kad esami dabar elektrinės darbuotojai būtų kuo labiau įdarbinami būsimuose darbuose. Todėl, e, baigdamas, norėčiau padėkoti Europos e, komisijai už tą dėmesį, kurį rodo ir Bulgarijai, ir kuri buvo parodyta Lietuvai ir Slovakijai, kad e, finansiškai buvo paremti ir aš tikiuosi, Bulgarija taip pat bus finansiškai paremta papildomai, nes iš tikrųjų nei viena valstybė tokių didelio masto darbų viena nepajėgtų prafinansuoti. Tai pritariu pranešėjais minčiai kad reikia suteikti pagalbą ir prituriu tai minčiai, kad ateityje reikia gana e, aiškiai patikrinti, ar tos lėšos buvo panaudotos tiem numatytiem tikslam. Bedankimis, Ulučev. Dėkoju, ponas Ulučev. Благодаря, господин председател. Този регламент е част от едно... Ačiū. Šis reglamentas yra nedaloma labai ilgos istorijos, darbo istorijos dalis. Nu, ir apima tuos laikus, kai brandolinės elektrinės turėjo prastą reputaciją. Būtent tai ir privertė sustabdyti keturis e, reaktorius Koslodujaus e, brandolinėje elektrinėje. elektrinės eksploatavimo nutraukimas e, susijęs su tam tikrais nuostoliais. Čia kalbame apie milžiniškas sumas, apie milijardus eurų. Tokios yra, tokie yra tiesioginiai nuostoliai. Išmontavimo, elektrinės e, išmontavimo e, procesas dabar yra nutrauktas, finansavimo procesas ir Bulgarija pati e, turi baigti šį procesą. Žinoma, Bulgarijai reikia ir techninės, ir finansinės pagalbos. Iki 2009 tokią pagalbą e, teikiame. Nenorėčiau leistis į detalės ir aiškinti, kodėl 2009 metai buvo tie lemiami paskutiniai metai. Galbūt savo diskusijoje galime rasti atsakymą, kodėl finansavimas ir pagalba buvo nutraukta 2009 metais. Tačiau e, tos lėšos buvo nepakankamos. Ir kitos 12 ES šalių gavo daugiau pinigų, daugiau finansavimo. Naujas pagalbos prašymas galėtų sulyginti mūsų lyginti su kitomis, kalbėtojas pasitaiso ne 12, dviemi, dviejomis valstybėmis narėmis. Ir tai būtent ir rodytų aišku ES solidarumą. Ir tai padėtų mums spręsti šią problemą, kurią, kurią mes traktuojame kaip europinę problemą. Noriu paraginti kolegas E, paremti ponios Harms pranešimą. Mums reikia tos paramos netidėliotinai, nedelsint. Taigi leiskite man išsakyti savo paramą. Aš visiškai pritariu ponios Harms pozicijai ir esu tikras, kad mes puikiai bendradarbiausim. Ačiū. Pone Hercuk. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man žodį Aš tiesiog noriu prisiminti šiek tiek istorijos šiuo atveju, kai mes nusprendėme, inicijavo parlamentas e, suteikti papildomą finansavimą toms trims valstybėms narėms. Ir Jan Udački iš Slovakijos ir aš kaip šešėlinė pranešėja prisidėjom prie to. Ir manau, kad parlamentas gali ir pritarti mums, kad tokių brandolinio elektrinių uždarimas jose šalise yra būtinas ir jos bus uždarytos greičiau, negu baigėsi jų numatytas gyvavimo laikas. Ir čia negalima e, jokių priimti kompromisų dėl saugaus e, eksploatavimo nutraukimo. Ir jokios valstybės narės negalima e, bausti ar traktuoti kitaip nei kitų valstybių narių. E, tų šalių nuosavi ištekliai turėtų būti skiriami naujoms statyboms, o ne senų elektrinio eksploatavimo nutraukimui. Todėl manau, kad Europos parlamentas ir šis komitetas pasiekė didžiulės sėkmės, nes visos partijos, visos frakcijos paremė. Aš skatinčiau čia lankstumą ir džiaugiuosi, kaip ponia Harms išdėstė savo poziciją. Ir šiuo atveju turime sutelkti dėmesį tai, kaip galime susitelkti, susivienyti, kad galėtumėm gauti finansinės priemonės, nes dėl finansų krinės, krizės e, biudžetas ES irgi patyrė tam tikrų sunkumų ir turime sutelkti jėgas ir rasti priemonės paremti šias tris valstybės nares. Tokia yra padėtis ir man labai malonu, kad mūsų komitetas yra labai atsakingas ir aš tikiuosi, kad biudžeto komitete jūs mums padėsite rasti priemonių ir lobistinių e, taip pat veiklos priemonių, kad rasime sprendimą. Dėkuoju. Dėkuoju. Dėkuoju. Norėčiau dabar stikti žodį komisijai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, mūsų pasiūlymas dėl šito naujo reglamento buvo jums pateiktas. Uh, Dėl įvairiausių priežasčių praėjusiu metu pabaigoje e, finansinė pagalba skirta e, Kozlodujaus elektrinės uždarimui Bulgarijai buvo nutraukta, Ignalinai ir Boniče e, toliau ta finansinė pagalba tesiama, ji bus teikiama iki 2013 metų ir todėl mes dabar teikiame pasiūlymą, pagal kurį e, norime sulyginti visas tris šalis. Tai yra, kad jos visos trys gautų vienodą paramą ir visos būtų vienodai traktuojamos. E, laikotarpį, šiam laikotarpiu mes esame numatę 3 milijonus eurų. Ir aš norėčiau pritarti poniai Harms, kad jeigu yra dar kažkokių klausimų, ypač dėl Bulgarijos, tai reiktų aiškiai išreikšti ir tikiuosi ir esu įsitikinęs, kad mūsų e, partneriai iš Bulgarijos iš tiesų mums pateiks visą reikiamą informaciją. Stojimo sutartise yra aiškiai įrašyta, kad, kad e, E, šis aspektas turi būti papildytas energetikos aspektų ir Kozlodujevo atveju aš galiu pasakyti, kad e, pirmo ir ketvirto bloko uždarimas pakeis situaciją. Kaip be to kyla klausimas, kaip bus galima apginti e, šių projektų finansavimą iš mūsų lėšų. Iš mūsų lėšų. Kaip žinome, būtent energijos efektyvumo projektai Bulgarijoje yra e, pri, pateikiami kaip prioritetiniai projektai kitiems partneriams. Dar taip pat trumpai norėčiau pasakyti, kad mes e, džiaugiamės tuo, kad jūs paremėte bendrą e, mūsų požiūrį, tendenciją. Taip pat turime omenyje, kad dėl saugumo dėrėtis negalima. Saugumas yra svarbus dalykas ir būtent dėl saugumo e, reikia stengtis, kad kozlodujus elektrinės uždarimo procesas būtų e, nuolatinis procesas ir dėl to aš e, norėčiau pasidžiaugti, kad tokiu būdu buvo panaudota, pasinaudota saugumo direktyva ir mes e, pritarėme poniai Harms, kad e, mums tikriausiai pavyks gana greitai pasiekti susitarimo. E, Ir paskutinis mano sakinys parlamento rūmams mums reikia tarybos sprendimo, tikimės, kad jis bus padarytas dar iki vasaros atostogų ir kad e, dar gegužės mėnesį jūs galėsite priimti galutinį sprendimą. Dėkoju, sako pirmininkas, dar suteiksiu žodį pranešiai poniai Harm. Um, uh, darf... Na, tiesiog paliustruosiu, kodėl mano manimu reikia pasiaiškinti ar iš tų pervedamų lėšų pakankamai pinigų skiriama atliekų tvarkymui. Nes, pavyzdžiui, trečio ir ketvirto kasudų reaktoriaus brandolinės atliekos turi būti išvežtos kitur. Tai yra tos kasetės jau dabar yra sandėliuojamas atitinkamoje saugykloje vietoje, tačiau nėra kažkokių galimybių išplėsti uh, laikinų saugyklų pajėgumus. Tas, tuos saugyklas reikia plėsti tam, kad uh, būtų užtikrintas saugus laikymas. Uh, Ir jeigu mes norime pasirūpinti tuo saugiu laikymu, saugiu tvarkymu, tai reikia skirti ir pakankamai finansavimo. Na, diskusiją, sakiau, labai susidomėjusi ir, ir tos tie konkretus pasiūlymai, konkrečios detalės bus labai įdomios. Na ir manau, kad žvelgdami į Konsudui ir žiūrėdami į atliekų tvarkymo klausimus Bulgarijoje, galime tarsim pasiruošti jau tai brandolinio atliekų tvarkymo direktyvai, kurią rudenį pateiks komisija. Nes e, ypač, kai kalbame apie reaktorius, tai, sakyčiau, nėra visoje Europoje suderinti saugos standartai ir kriterijai. Apie tai turime kalbėti, kad tie kriterijai būtų suderinti visoje Europos Sąjungoje. Ir kalbant ir su panu Bettingenu, paaiškėjo, kad arteinančiais metais tai bus europinė užduotis suderinti vieningus standartus Europos lygiu. Nors šiaip esu labai patenkinta, kaip buvo, tuo, kaip buvo pradėtas nagrinėti šis kosodų elektrinės klausimas ir tikiuosi, kad komisija pasirūpins suteikti mums pilną informaciją. Dėkoju, sako pirmininkas, baigiame e, diskusijas dėl šiuo darbo tvarkės punkto, 13 ir 14 dabar. E, darbo tvarkės punkto informacija visuomenė apie žmonėms skirtus reptitinius vaistus e, ir pranešės yra Šacimakakis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes čia kalbame apie labai jautrę, aktualią temą. Aš dalyvavau farmacijos forume, trejus metus jau sėku šiuos klausimus na, ir tiesą sakant, pacientų skirtos informacijos tema yra jau seni, jau 2003 metais jos svarstymai žlugo parlamente ir dabar turėtume pasirūpinti, kad taip nebeatsitiktų. E, klausime E, su komisaru daly. Deja, neišgirdome iš komisaro, ar jis atsims e, šį pasiūlymą ar ne. Tiesą sakant, nėra jokių priežasčių atsimti šį pasiūlymą, nes žinome, uh, kad farmacinis paketas susidės iš trijų dalių. Ankstesnė paketo aptarta dalis nekontroversiška, ne, ne šita yra kontroversiškesnė, tačiau ji labai rūpi pacientams. Yra labai svarbu, kad žmonėms būtų teikiama daugiausiai informacijos dėl to klausimų, kuriems žmonėms rūpi labiausiai, tai yra jų sveikata. Na ir. Na ir pacientus reikia įtraukti į gydytojų teikiamos informacijos politiką ir reikia nepamiršti, kad gydytojas per ketvirtį turi tik 15 minučių kalbėti su savo pacientu, to yra per mažai ir todėl mes turime didinti pacientų savimonę ir atitinkamai teikti jiems informaciją. Tai yra prevencinės priemonės, kurios ilgainiui leistų sumažinti kaštus. Ir to, šis pateiktas pasiūlymas turi gerų elementų, tačiau jis nėra tobulas, todėl jį reikėtų patobulinti, pavyzdžiui, kai ką išbraukiant, kai ką papildant. Ir o dabartinėme tekste reikėtų padaryti, užtikrinti štai ką. Tai yra, kad e, vaistų gamintojai negalėtų tiesiogiai pasiekti e, pacientų, nes uh, kai kalbame apie e, pacientams teikiamą informaciją, turime visuomet atskirti tikrą informaciją nuo reklamos. Tai nuolat buvo aptariama ir farmacijos forme. Taigi mes turime užtikrinti, kad čia konkrečiai būtų kalba ne apie reklamą pacientams, o apie objektyvę patikimą informaciją. pavyzdžiui, esame numatę ex ante kontrolę. Tai reiškia, be ankstesnės e, kompetitingos e, tarnybos kontrolės ir leidimo pacientams nebus teikiama informacija apie receptinius vaistus. Valstybės narės tai gali daryti savo nuožiūrą, bet reikia pamiršti, kad visuomet lieka kažkokia tarpinė stotis. Tai yra valstybės narės tarnyba, kuri dar sėki patikrina vaistus ir duoda leidimą teikti informaciją. O kaip ten bebūtų, svarbiausia, kad tie vaistai yra receptiniai Aišku, visa informacija yra pateikiama informacinėme lapelėje, pridedame prie receptinių vaistų. Ponas Rubikas sako, kad tai darė, bet atrodo, jis yra vienintelis, kai tai daro. O Kiti, pavyzdžiui, nelabai mėgsta skaityti informacinį lapelį, nes jie tiesiog išsigasta, o neretai tie informaciniai lapeliai yra suformuoluoti taip, kad juos te gali suprasti tik tais juristai, jie skirsti juristų juristams. Todėl, kai kalbame apie informacijos teikiamos piliečiams politiką, negalime leisti, kad tie informaciniai lapeliai ir jų tekstai išliktų tokie, kokie jie yra dabar. Ir čia mes nekalbame apie reklamą, mes kalbame apie tai, kaip, kaip reikia apipavydalinti tuos informacinius lapelius, galbūt atkreipiant grafiškai dėmesį pagrindinės grėsmės. Ir čia yra vidaus rinkos tema skirtingose valstybėse narėse egzistuoja skirtingų galimybių papildyti informacinius lapelius, mes norėtume tą informaciją suderinti, harmonizuoti ir galbūt ją pateikti internete. Tai reiškia, kad nesvarbu, kur būtume Europoje, galėtum savo gimtają suprantamą kalbą perskaityti informacinę internete ir, pavyzdžiui, papildomai galėčiau įsivaizduoti grafinį informaciją. Jeigu yra kažkoks tai inhalacinis preparatas, tai galima bus e, pateikti grafinį informaciją grafinė instrukcija, kaip inhaliuoti tą vaistą. Tokiu būdu pacientas galės aiškiai įsivaizduoti, kaip veikia šis vaistas. Na, e, emėja Londone apti, galėtume centriniu būdu valdyti 410 atitinkamų tarnybų, kurios užduoda leidimus. Na ir kaip kompromisim pasiūlymą siūlyčiau štai ką. Ta kom kontroversiška tema. Tai yra susveikata susijusios publikacijos, tai yra leidiniai, kurie neapsriboja vien tik tais informaciniais lapeliais. Tai šią temą galime atidėti kitiems kartams. Dėl šios temos nuomonės labai skiriasi ir yra kritikuojama, kad per tas publikacijas galima būtų platinti paslėptą reklamą. Na ir galiausiai korespondencija tarp pacientų ir farmakologinių įmonių. Čia yra kontroversiška tema. Klausimas yra, ar farmakologinė e, įmonė gali tiesiog atsakyti į pacientų raštų užduotą klausimą. Kol kas Europoje tai nebuvo įmanoma, tai buvo draudžiama. Mes sakome taip, tai turi būti galima daryti, tačiau per tarpinę kompetitinga valstybės narės tarnyba. Na, jiems, aišku, teks čia daugiau darbą, tačiau tai užtikrins paciento galimybę informuotis apie vaistą, jeigu jis turi klausimų. Nes šiuo metu pacientai stebisi, kodėl jiems nesuteikiama galimybė gauti atsakymus į savo klausimus. Mes čia turime orientuotis į pacientus, juk čia kalbame apie pacientų, tai yra piliečių teisės ir todėl, manau, turime parengti naują kompromisinį pasiūlymą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kolega Balčių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai iš tiesų labai svarbus pasiūlymas, nes šis pasiūlymas yra susijęs su, tiesiogiai susijęs su ES piliečiais. Mes kalbame čia apie prieigą prie informacijos ir turime užtikrinti tą piliečių prieigą prie informacijos. Kita vertus, mes turime užkirsti kelią reklamai. Uh, Pasaulio sveikatos organizacija daro prielaidą, kad apie 50 procentų ES pacientų nesupranta, nežino, kokius vaistus jie turėtų vartoti, jie, jie nėra susipažinę su tais medikamentais. Taigi mes iš tiesų einame labai siaurų tą keliu į priekį ir dėl to e, pranešėjas parodė čia didelį jautrumą, jisai bando papildyti komisijos pateiktą pasiūlymą savo pakeitimais, o šitie pakeitimai bando e, parodyti, kokius siaurų tą keliu mes judame į priekį priekį. 20 pakeitimas. Šiame pakeitime yra kalbama, kad galima pareikšti prieštaravimą, jeigu yra priimtas neigiamas sprendimas atitinkamose institucijose. E, tačiau koks, tai, kokia, koks mechanizmas tam yra numatomas? Mes anksčiau kalbėjome apie sankcijas. Ar tai reiškia, kad e, kad toksai pareikštas prieštaravimas apele, ar apeliacija e, padėtų išvengti tų sankcijų. Kartais gali būti, kad dviejus ar trejus metus e, užtruks, kol e, teismas priims atitinkamą sprendimą ir tokiu būdu sankcijų nebus galima gyvendinti. Dėkoju toliau, ponė Delkampos. Ponas Delkampos. Aš e, suštu. Dėkoju, ponė. Ačiū pranešėjo. Pranešimai iš esmės yra teisingi ir atitinka ir mano paties supratime. Aš pritariu komisijos pasiūlymui. Tačiau reikia jį sugriežtinti tam, kad iškirtėm kelią reklamai ir painiojimui informacijos ir reklamos dalykų. Tačiau dėl tam tikrų dalykų nepritariu. Aš pritariu pakeitimas dėl informavimo, visuomenės informavimo. Tačiau kodėl reikėtų trečioms šalims deleguoti šitą, šitą prievolę, kad tą informaciją turėtų tikti kažkokie tarpininkai? Čia iškyla klausimai dėl patikimumo, dėl atsakomybės. Pavyzdžiui, jeigu iškyla, atsiranda koks e, nelaimingas įvykis, kas prisėma atsakomybę. Čia turėtų būti tam tikras informacijos, kuri teikiama mm, pacientams stebėjimui. Žinoma, neužvilkinant viso to proceso, kai informacija patenka e, piliečiams, pacientams. Toliau dėl video turinio internete, kadangi video medžiaga gali labai aiškiai pertikti emocinio turinio e, pranešimus ir reklamą. Čia aš nekalbu apie šviečiamojo pobūdžio video medžiagą, čia nereikėtų painioti reklamos ir šviečiamojo pobūdžio medžiagos. Taip, egzistuoja skirtingų nuomonių. Tačiau turime, kad reikia daugiau reikalavimų e, kelti, atskiriant, kas yra reklama, o kas yra informacija, kokie informacijos tiekimo kanalai yra autorizuojami ir kokiems tarpininkams yra suteikiamas leidimas teikti informaciją pacientams. Tai yra bendros diskusijos, ar galėčiau dar toliau kalbėti dėl reglamento. Pranešėjo pasiūlymai iš esmės yra geri ir atitinka ir mūsų pačių poziciją. Kadangi daugiau išlaidų bus dėl AEMN atsakomybės ryties, šis finansavimas turėtų būti teikiamas iš ES biudžeto. Pranešėjas pasisako už tai, kad būtų vertinama informacija, kuri yra teikiama pacientams skaidresniu būdu. Tačiau taip pat pranešėjas sako, kad tas laikotarpis, per kurį institucijos vertina informaciją, turėtų būti sumažintas nuo 60 iki 30 dienų. Aš manau, kad reikėtų sumažinti iki 20 dienų, nes tas informacijos tiekimas iš tiesų pasidarys labai sudėtingas ir ilgas procesas. Ir tuomet iškils, pako, iškils pavojus, kad bus teikiama nepagrista informacija arba reklama, nes agentūra jos nevertino laiku. Iš esmės mes pritarėme, apskritai pritarėme pranešėjo nuomonė, tačiau manome, kad farmakologinių e, duomenų teikimas turėtų būti išplėstas, kad ta informacija apie visus medicinos produktus, produktus turėtų būti tiekiama vartotojui ir kad emėjos duomenų bazėje turėtų būti visi duomenys apie visus autorizuotus, patvirtintus vaistus visomis oficialiomis ES kalbomis. Ir mes pateiksime pakeitimus e, pagal mūsų čia išsakytus pasiūlymus. Ačiū. Führing. Dėkuoju, ponas Führing, komisijos vardu. Dėkuoju, pane pirmininkė. Na, iš mūsų pusės labai trumpas pastabas. Na, Kaip žinote, kol designuotas komisaras dalį pasiū, pažadėjo peržiūrėti šį pasiūlymą ir ypatingai skirti dėmesį parlamento pagidavimams ir interesams. Todėl tikriausiai suprasite, kad mūsų tarnybai dabar labai sudėtinga išsakyti nuomonę dėl šio pasiūlymo bei dėl siūlymų pakeitimo. Taip sako, suprantam, pirmininkas. Na, ką padarysi, gyvenimas jau toks. Ponas Hakimakakis, dar sėkiai, prašau. E, Kalbėsiu trumpai. Ponas Daly iš tiesų tai pasakė ir mes džiaugiamės, kad jis bandys atsižvelgti į tai, ką siūlo parlamentas. Mes už tai prisiemame atsakomybę. E, dažnai girdime, kad mes norėsime atsiimti e, šį pasiūlymą, bet iš tiesų tai yra netiesa. Dėl pono Balčių išsakytų pastabų galiu pasakyti, kad 20 pakeitimas jame kalbama apie tai, kad nebūtų uždels, uždelsta ir kad e, re, sureaguoti skundą reiktų per 30 dienų, bet aš esu pasirengęs e, diskutuoti, ar 120 pakeitimas nėra geresnis. Manau, kad mes turime e, nubrėžti aišku terminą, per kurį turi sureaguoti, kad nebūtų paskui vilkinami sprendimai. Kalbant apie vaizdo medžiagą, e, atitinkamos kompetitingos institucijos, institucijos turi e, tą video medžiagą patikrinti ir jeigu kyla įtarimas, kad ten yra paslėpta reklama, reklama, tai tuomet reikia priimti atitinkamus sprendimus. E, iš esmės aš galiu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, kad jūs mane tai palaikotės ir džiaugiuosi visais e, pakeitimais. Tam, kad eitume į priekį, mums reikia ieškoti kompromisų ir mes jos tikrai rasime. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, sako pirmininkas. Pone Kuotierės Kortinės dar norėtų pasakyti šią temą. Ji ką tik atėjo. Tai prašau, jeigu norite, galite pasisakyti. Atsiprašau. Vienu metu dalyvauju trijose posėdžiuose, kurie vyksta tuo pačiu metu, taigi atsiprašau, kad pavėlavau ir dėkuoju, kad leidžiate man kalbėti. Manau, kad konsultacinis procesas su visuomenė buvo puikiai atliktas darbas, e, visi buvo išklausyti. Ir manau, kad kuo galime pasidžiaugti parlamente, tai, tai kad dirbame labai arti ES piliečių, su jais bendraudami. Vienas dalykas, kuris man kelia nerimą ir aš dėl to pateiksiu kelis pakeitimus. Mano nuomonė, parlamentas protingai dirba šioje srityje ir taip pat ir kitose farmakologinių produktų srityse, vieną dalyką vis dėlto norėčiau pabrėžti. Visuomenė mes turėtume būti skatinami teikti informaciją pacientams internetu. Tačiau reikia pasistengti to pasiekti, atverti tokį kanalą. Mano regione, e, Ispanijoje, mes turime specialų gydytojų specialią tarnybą, tai yra nemokamas telefonas, telefono linija, kurią galite skambinti ir konsultuoti su gydytojais. E, mano vyras turi širdies pro problemų ir aš dažnai naudojusi tą telefono liniją, skambinu gydytojams ir teiraujausi, kokius vaistus galėtų gerti mano vyras. Ir uh, Mm, gydytojas iš karto mane telefonu konsultuoja. Manau, kad tai yra labai geras būdas ir kad e, kompetitingą informaciją galima teikti pacientams telefonu. Ir tokiu būdu yra išvengiama kitokių konsultavimosi būdų, kurie galbūt yra neveiksmingi, juk mes kalbame vis dėlto apie supaprastinimą. Tačiau yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Tai yra klausimas. Televizija, bent jau Ispanijoje, ekonominės krizės metu mes turime milžinišką farmacinių produktų reklamos invaziją. Reklamai vaistai, o pabaigoje pasakoma, pasidarkite su savo gydytoju. Tačiau jūs visą tą informaciją jūs E, gaunate daugybę reklaminės informacijos apie įvairių vaistų e, siūlymus, apie įvairius stebuklingus išgyjimus ir veiksmingus vaistus. Tai yra labai tiesioginio pabudžio reklama. Taigi aš norėčiau paklausti Europos priežiūros e, centro, pasakyti mums, kaip šios krizės viduryje atsirado tokio pabudžio reklama. Nes čia mes kalbame vienus dalykus, o tikrovė yra visiškai kitokia. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. E, baigiame nagrinėti šios darbo atvarkės punktus. Vasario 3.12 val. yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas, toliau 15 ir 16, 15 ir 16 darbo atvarkės punktai, e, jie yra susiję, čia kalbame apie farmakologinį budrumą. Ir dabar kartu aptarsime 15 ir 16 punktą. Suteiksiu žodį pranešiai poniai Rivasi. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Farmakologinis budrumas ir pranešimas E, dėl šios temos iš tiesų yra susijęs su vaistų poveikiu. Ir tai yra tikrai labai aktuali tema, ypač aktuali dėl e, keulių gripo. Ši tema iš tiesų yra aktuali dėl to, kad mes matėme, kokias problemas iškėlė taliodomidas, bistrolis ir e, kiti panašus vaistai, kurie e, iššaukė tam tikras komplikacijas moteriams. Pavyzdžiui, taliodomidas e, sukėlė komplikacijų nešioms moteriams, kai jis buvo naudojamas kaip, ramina, kaip raminantis vaistai. E, dėl to įvyko tam, tikri, tam tikros vaisiaus deformacijos. E, dėl su tuo vaistu buvo susijęs atitinkamas skandalas Vokietijoje. Taigi reikia atsižvelgti į tokias situacijas ir mes turime būti ypatingai budrus, duodami leidimą prekiauti atitinkamais vaistais te, į tuos leidimus reikia žiūrėti labai rimtai, nes klinikiniai tyrimai jau labai anksti gali padėti numatyti, kokį, koks bus pašalinis vaistų poveikis. Taigi, jeigu dėl kažkokio vaisto yra prašoma gauti leidimą jį pateikti į rinką, reikia reikalauti, kad būtų įvertintos visos rizikos ir taip pat reikia pakankamai pateisinti e, tų medikamentų poveikį, tai yra, ką tas medikamentas duos naujo lyginant su, nes, su senesniais vaistais. Taip pat, aišku, reikia būtinai kalbėti apie šalutinį poveikį. E, su tuo yra susijęs įvairios e, sveikatos apsaugos srities profesijos ir dažnai e, gydytojai, medikai e, neužpildo atitinkamų klausimynų, anketų ir mes turime per mažai informacijos apie e, tas prof, med, medicininės profesijas. E, neseniai vyko klausimai, e, kuriuose dalyvavo medikai ir e, farmacininkai ir būtent medikai sakė, kad yra pernelik didelis biurokratinis aparatas. Iš pradžių mes dar atsakydavome į tuos klausimynus, bet dabar mes to nedarome dėl to, kad tam trūksta laiko. O jeigu e, pacientas naudoja, vartoja kažkokius vaistus ir mato, kad yra šalutinis poveikis, jis turėtų turėti galimybę tiesiog informuoti nacionalinę kompetitingą instituciją ir prašyti savo gydytojo kažką daryti. Tačiau e, e, Kita vertus, taip pat pacientui reikia užtikrinti tiesioginį kontaktą su atsakingomis institucijomis. E, E, ypač jeigu atsiranda šalutinis poveikis, kurio dar nežinojo gydytojai. Taigi mes bandome eiti tokia e, kryptimi. Toliau apie farmacinės laboratorijas norėčiau pakalbėti. Mums būtų labai svarbu, kad e, farmacinės laboratorijos ne, neturėtų galimybės apeiti regioninių ar nacionalinių centrų. E, nacionaliniai ir regioniniai centrai e, turi gauti visą informaciją, nes jie yra susiję, e, jie yra labiausiai nešališki, kalbant apie naujų vaistų gamybą. Eu, tie regioniniai ir nacionaliniai centrai turėtų gauti e, atitinkamą valstybinį finansavimą. E, kur tai yra įmanoma, tačiau reikia, e, kur tai neįmanoma, galbūt reikia tą daryti mišriai, tačiau reikia stebėti, kad tokie centrai nepatektų tik į privataus sektoriaus e, rankas. Čia reikia aiškiai skirti e, interesus. Taigi aš būčiau už mišrų finansavimą. Taip pat reikia reikalauti skaidrumo, e, kad būtų įmanoma gauti visą informaciją. Taigi mes turime skatinti padidintą budrumą šioje srityje. E, stipres turėtų būti stipriau veikianti farmakologinio budrumo institucija, kuri e, už tai atsakytų. Ir komisija dabar siūlo steigti atskirą komitetą, kuris teiktų rekomendacijas. Tačiau mes turėtume vis tik tai žiūrėti, kad veiklą atliktų kom, tikrai kompetitingi kompetitingos institucijos. ir e, kad ta, tas farmakologinis budrumas būtų grindžiamas nacionalinė informacija. tame komitete turėtų, kaip siūlo komisija, dirbti komisijos ir valstybių narių atstovai. E, taip pat e, yra siūlomas asmo, kuris atstovautų visas valstybės nares. E, tačiau aš norėčiau pasiūlyti kitą dalyką. Norėčiau pasiūlyti tokios tarsi kolegijos e, įsteigimą, kad, e, kad ta institucija, ta kolegija, ji būtų patikima, joje turėtų būti valstybių narių atstovai, tai aišku, turėtų būti ekspertai turėtų būti medicininių profesijų atstovai ir netgi galėtų būti, pavyzdžiui, vairių e, pacientų draugijų atstovai arba netgi ir farmacininkai. Nes dažnai būtent farmacininkai turi pačią naujausią informaciją, kuri yra aktuali kalbant apie farmakologinį budrumą. Ir būtent jeigu mes sujungtumėme į vieną įstaigą ar kolegiją būtent visus šiuos žmonės, visus šiuos atstovus, galbūt tada e, galėtume džiaugtis, kad E, tai yra patikima institucija. Toliau dėl informacinių, vaistų informacinių lapelių. Tai yra labai svarbus dalykas. E, komisija siūlo, kad tai turėtų būti santrauka, tačiau jeigu mes norime išle, išvengti šalutinio poveikio, e, tai manau, kad reikia skaityti ne tik santrauką, bet turėti galimybę susipažinti su vis, vis su šalutiniu poveikiu. Nes, pavyzdžiui, e, perskaičius informacinį e, lapelį, aš žinau, kad tas vaistas gali turėti tokį šalutinį poveikį. Aš manau, kad pacientai yra pakankamai atsakingi ir protingi žmonės ir dėl to yra labai svarbu, kad būtų vis tik teikiama nesantrauka, o išsamus informacinis lapelis. Aišku, labai puikus pasiūlymas yra e, teikti informaciją inform, e, internete. E, na, daugiau nebenorėčiau gilintis į detalės. Čia taip bendrais bruožais pristačiau savo pranešimą dėl farmakologinio budrumo. E, tačiau mes turime suvokti, kad farmakologinis budrumas reiškia pacientų saugumą ir pacientų pasitikėjimą medikais. Dėkoju toliau ponas Hatsimakakis. Taip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Galiu tik pritarti pranešėjai. Na ir iš tiesų. Tikslas yra daugiau ar mažiau panaikinti nacionalinės duomenų bazės. Na, kai galvojame apie pacientus, tai reikėtų vis dėlto nepamiršti tų nacionalinių duomenų bankų, nes jie yra artimesni pacientui ir juose galbūt atsispindi specifinės to šalies uh, problemas. O kai dėl reglamento, tai taip pat vertėtų pagalvoti apie um, kon, konsultuojamąją tarybą, kuri galėtų čia prisidėti prie farmakologinio budrumo užtikrinimo. Dėl 21 straipsnio tai ten kalbama apie E, iš ankstinio leidimo patikimų į rinką išdavimą. Ir manau, kad jeigu nesilaikoma reikalavimo, tai nuosekliai reikėtų neišduoti tų leidimų. Taigi, jeigu nesilaikoma reikalavimo, tai reikėtų, kad būtų pasiekmių. Čia dar reikėtų skirti dėmesio. Dėl 23 straipsnio ten kalbame apie uh, žmonėms skirtus vaistus, kuriuos reikėtų ypač stebėti, intensyviai stebėti. Ir tokių vaistų atveju, pavyzdžiui, lipduku ant e, pakuotės galima būtų pažymėti, kad tai yra štai tokie vaistai ir tokiu būdu atkreipti juos dėmesį. Tačiau dėl visų šių dalykų mes dar suformuluosime pasiūlymų. Kolegas Balčių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, trečiasis, penktasis punktas. Jie yra esminiai. Ten kalbama apie tai, kad 5 procentai ligonių į ligonės patenka dėl šalutinio veiksmų poveikio. Ir daugelis pacientų nukenčia nuo vaistų šalutinio poveikio. Taigi tai yra sudėtinga problema, ją sudėtingai veikti, nekartą jau apie tai kalbėjome ir jau ankstesnių diskusijų metu diskutavome kaip e, informacinės tarnybos galėtų dalykinių požiūrių užtikrinti farmakologinį budrumą. Nes e, slaptumo požiūrių farmacijos pramonė antra po uh, ginklų gamybos pramonės. Taigi čia reikėtų pagalvoti ar tokie už budrumą atsakingi organai yra pakankamai nepriklausomi? Obrigado, Sr. Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Abu šie siūlomi e, teisės tekstai yra nepaprastai svarbus. Mes palaikome pranešėjus pasiūlymus jie atitinka mūsų pageidavimus ir interesus. Norėčiau atkreipti dėmesį keletą teigiamų aspektų. Na, labai gerai tam, kad iškristalizuotume pagrindinę esminę informaciją ir po to jau galima būtų paraginti valstybės narės užtikrinti farmakologinį budrumą. Taip pat čia reikėtų įtraukti ir pačią pramonę, ieškant atsakymų. Taip pat. Taip pat e, reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų užtikrinti prieigą prie domenų bazės, kurie būtų kaupiami duomenys apie šalutinį poveikį. Tačiau dėl dviejų dalykų iš esmės nesutinku tai pirmiausia dėl e, naujų produktų e, autorizavimo ir patikimo rinką leidimų ribojimo. Na, dėl to gali atsirasti numatytų pasiekmių, nes galbūt e, dėl to nukentėtų konkurencija, nukentėtų naujovių dėgymas ir tarkim, jeigu sudėtinga bus gauti leidimus, tai, tai bus sudėtinga teikti į rinką ir naujus produktus. Taigi čia valstybių narių nuomonės gali įsiskirti. Ir todėl bus sudėtinga užtikrinti ir tinkamas suderinimą, harmonizavimą. Tarkim, valstybės, vienos valstybės narės galbūt liberaliau žvelgs į naujų vaistų ar medicinių produktų patikimą į rinką nei kitos ir todėl galbūt europiečiai ne visur galės vienodai gauti vaistus. Kitas dalykas yra ataskaitų teikimas. Tai yra licencijų turėtojų ataskaitų teikimas. Na ir tarsi siūloma, kad tos ataskaitos turėtų būti veikiau teikiamas nacionaliniams tarnybams, o ne bendryjai. Mes manome, kad tai neužtikrins uh, e, supaprasimo. Komisija čia kalba tik apie Europos lygių užtikrinamą farmacinį budrumą. Tačiau jeigu mes skatiname ataskaitų, tai jeigu mes skatintume ataskaitų teikimą nacionaliniams tarnyboms, tai tuo metu būtų europinė, sumažinta europinė pridėtinė vertė. Dar tai štai tie dalykai, dėl kurių mes nesutinkame su pranešėju. Uh, pranešėjas kalba apie tai, kad reikia sukurti išskirtinai viešo finansavimo sistemą. Tačiau mes manome, kad dėl to uh, teks mokėti labai didelius mokesčius tiek nacionaliniam, tiek ir europinėms agentūroms. Ir todėl uh, licencijų turėtojai turės mažesnę atsakomybę. Aš manau, galbūt uh, bendra finansavimo sistema būtų sąžininga ir gera. Tokiu būdu būtų užtikrinta ir vieša atsakomybė šiuo atveju Europos lygiu ir jeigu, ir, ir jeigu mes norime visą finansinę naštą perkelti į Europinį lyginį, tai tai yra neteisingas pasiūlymas. Ačiū. Thank you. Eh, hay un tema de farmacovigilancia que me preocupa mucho informacinio bendrumo klausimas man labai rūpi, pateikiau keletą pasiūlymų. Ir būtent tai yra sektorius, kuriame reikia paskatinti tyrimus, plačius tyrimus, nes, man atrodo, labai svarbu mažinti vaistų šaltinį poveikį. Na ir tiesą sakant, realiame gyvenime mes vaistų negalime atsijėti nuo farmakologinio budrumo, taigi šį budrumą reikia gerinti. Kai kalbame apie šį kalbame, reikėtų viską žiūrėti ir kokių rezultatų duoda vaisto naudojimas. Pavyzdžiui, egzistuoja skirtingi viežiniai susirgymai, tačiau daugelį ligoninių nėra sukurtos sistemos, kurios leistų atskirti skirtingus vėžinius susirkimus. Tarkim, e, gal ir atskiriami vėžiniai susirkimai, tačiau e, tas skirtumas nustatomas labai labai aiškiai ir tuomet jau čia reikia pasitelkti laboratorijas. Na ir pavyzdžiui, gydytojai neretai siekia gauti antrą diagnozę, tam, kad būtų tikri, jog pasirinktas gydimas yra tinkamas. Na, arba žmonės nebuvo tinkamai gydami, nes nebuvo tinkamai nustatyta diagnozė, o pacientas, ligonis, tampa problemų auka. Taigi, kai kalbame apie farmacinį budrumą, pirmiausia reikia pasirūpinti, kad būtų nustatyti, kad tinkama diagnozė tinkama diagnozė yra visako atspirties taškas, nes jeigu ten būtų padaroma klaidų, tai uh, ir farmakologinis budrumas nieko neduos. Taip pat reikia nustatyti ir kokybės kriterijus. Taip pat reikia turėti galimybę ir patikrinti pačią diagnozę, nu, pasižiūrėti, ar tikrai teisingai nustatyta. Uh, tikrai daug žmonių yra, kuriems nustatoma netinkama diagnozė ir pasiekmes drastiškas, žmonės supyksta, pasitelkia advokatus, nes iš tikrųjų klaidų vis pasitaiko ir neretai jų pasiekmes mirtinos. Taigi, dar sėki, raginu daugiau dėmesio skirti diagnozės klausimai. Dėkoju toliau kolegė Satorijų. Grazie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau paliesti tik vieną aspektą susijusi su farmakologiniu budrumu. Manau, kad mes visi suvokėme, kad nagrinėdami, kai nagrinėjame šią temą, kad, kad tai yra labai svarbi tema susijusi su kiekvienu iš mūsų. Nes dažnai farmacininkams e, dėmesio centre nėra pacientas, o mes e, turime e, kaip tik apginti silpnus žmonės ar pacientus tapusius silpnais dėl savo lygos, tapusius dėl jos pažeidžiamais. Taigi tai reikia labai pabrėžti ir tai man yra labai svarbu. Todėl man yra svarbus kontrolės klausimas. Aš pasitikiu atitinkamomis institucijomis ir e, jomis ir reiktų pasitikėti. E, Ir todėl būtų labai svarbu, paleidžiant į rinką vaistus, juos gerai patikrinti. Ir būtent kontrolės srityje yra labai svarbu, kad čia įsikištų ir viešasis sektorius mm, juk iš dalies būtent viešasis sektorius turi puikias kontrolės galimybės, nes yra atitinkamas ligoninių e, gydytojų tinklas ir būtent tame tinkle galima keistis įvairiais duomenimis. Todėl manau, kad būtent kontrolės srityje mes turėtume nuveikti žymiai daugiau. Ar komisija norėtų ką nors pasakyti, ponė Lindstrum? Atsiprašau, pona, ponas Lindstrum. Stefan Führy. Ah, once again. Stefanas Führy, atsiprašau. Ja, danke, Dėkoju, ponė pirmininkė, šį kartą pasakysiu šiek tiek daugiau. Dėkoju už šį pranešimą, už pranešimo projektą ir už puikų bendradarbiavimą. Norėčiau e, paliesti penkis punktus ir atsižvelgti į tai, kas buvo pasakyta šiuose diskusijose. Visų pirma, dėl e, autorizavimo. Komisijos tikslas nėra tai, kad būtų sumažintos autorizavimo sąlygos. E, iš tiesų mes to neketiname daryti. E, iš tiesų čia mes remiamės visai kitomis taisyklėmis ir e, tikrai komisija jokių būdų nenori kažko keisti autorizavimo srityje. Toliau kalbant apie. Yra labai svarbu, kad atitinkama autorizavimo institucija e, turėtų galimybę reikalauti dar daugiau duomenų kol kas e, pagal nacionalinės procedūras nėra galimybės e, suteikti tom autorizavimo agentūrom daugiau informacijos. Ir todėl dažnai gali atsitikti, kad susidarytų tokia situacija, kad kaip tik, e, dėl, pavyzdžiui, dėl mokslinių tikslų reikia daugiau informacijos. Todėl mes jokių būdų nenorime sumažinti reikalavimus e, kurie yra keliami vaistų autorizavimui. Toliau dėl domenų banko. Mums atrodo, kad dabar egzistuojant vidaus rinkai nereikia vieniems vaistams tams e, turėti informacijos skirtingose nacionaliniuose domenų bankuose. Jo labiau, kad mes turime Europinį domenų banką. Tačiau yra labai svarbu, kad e, tame centrinėme domenų banke E, būtų informacija apie visus medikamentus, kurie yra ES rinkoje. Tai nereiškia, kad mes iš šio proceso e, tarsi eliminuojame valstybės narės, iš tiesų valstybės narės čia vaidins svarbu vaidmenį teikdamos informaciją. Toliau trečia pastaba yra susijusi su informaciniais lapeliais ir, ir su pacientų informavimu. Informacinis lapelis iš tiesų yra didžiulis iššūkis, nes informacinėme lapelėje reikia pateikti informaciją apie vaisto teigiamą poveikį ir taip pat apie riziką. E, tai, yra, e, tai galima, pavyzdžiui, prilyginti e, kažkokiai statinio instrukcijai ar žaislo naudojimos instrukcijai. Taigi iš tiesų yra labai sunku kalbėti ir apie teigiamus dalykus, ir apie rizikas, todėl mes bandome e, atsižvelgti į abu šiuos aspektus ir pateikti e, tokią santrumpą, nes mums atrodo, kad būtų pavojinga kalbėti tam informacinėme lapelėje tik apie rizikas, tik apie pavojus, tik apie šalutinį poveikį, nes juk iš tiesų, jeigu yra e, kažkoks vaistas, tai yra kažkokia priežastis, dėl ko jis buvo išrastas ir dėl to būtų svarbu pabrėžti jo poveikį o ne tik riziką ir šalutinį poveikį. Toliau e, kitas dalykas yra skaidrumas. Mes čia jums pritarėme, kad e, iš tiesų yra labai svarbu, kad e, visi turėtų prieigą prie atitinkamos informacijos, tačiau e, tik tai kyla klausimas, ar reikia e, sukurti prieigą prie e, visai visuomeniai, prie bet kokios informacijos, nes tai kartais gali e, suveikti priešingai. Čia vis tik tai galbūt reikia e, tikėtis tam tikro lankstumo, nes kartais pernelik daug informacijos e, gali e, kaip tik pakengti, ypač kalbant apie šalutinį poveikį. Na ir paskutinė mano pastaba yra susijusi su finansavimu. Iš tiesų e, šios, šio reglamento pasiūlymas numato e, farmaciniai pramoniai e, uždėti tam tikrą mokestį, kuris yra būtų susijęs su farmakologiniu budrumu. Mes nežinome, ar e, tokiu būdu e, pramonė galėtų įtakoti agentūros veiklą. Atrodo, kad ši koncepcija yra pakankamai aiški. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu, kad būtų atliktas mano automobilio patikrinimas, aš turiu mokėti atitinkamą mokestį, nes niekas man to nemokamai nedaro ir savo šalyje, aš, pavyzdžiui, turiu net mokėti atitinkamą mokestį, jeigu kreipiuosi į teismą. E, tačiau niekas dar apie tai nekalbėjo, kad dėl to, kad aš moku mokestį kreipdamasis į teismą, aš įtakoju e, teisėjų sprendimą. Todėl e, nemanau, kad jeigu mes įvesime atitinkamą mokestį, E, o kai kuriuose sritise jau yra tokie panašus mokestiai, e, kad galima daryti išvadą, kad būtent dėl to mokesčio agentūra taps priklausoma nuo tų mokesčių mokėtų, tai yra nuo farmacinės pramonės atstovų. Todėl, e, kadangi duomenų bankai darosi vis brangesni, mums būtų vis tik tai svarbu kalbėti apie tokį mokestį ir mes turime kalbėti ne tik apie finansavimą iš, biudž... iš bendrijos biudžeto, biudžeto, bet taip pat ir iš mokesčių, kuriuos galėtų mokėti farmacinės įmonės. Dėkoju, sako pirmininkas ponė Rivasi, ar norėtumėte sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Taip, norėčiau trumpai pasisakyti, noriu padėkoti kolegams už komentarus ir padėkoti komisijai už jos pastabas. Čia yra labai svarbus klausimas. Nesileisiu į detalės ir ginčius, tačiau labai daug kalbame apie nepriklausomumą ir interesų konfliktą. Europos taryba e, svarsto pasaulinės sveikatos organizacijos interesų konfliktą, daro ten tyrimus Čia mes irgi šnekame, dėl to turime labai atsargiai vertinti, kas ką daro ir kas už ką atsakingas. Mums rūpi šis vertimo komitetas, turime siekti, kad žmonės, kurie vertins šalutinį poveikį, kad jie negaus mokesčių iš farmacijos laboratorijų. Ir pasaulio sveikatos organizacija elgesi taip, jinai nenori mums atskleisti, kas sudaro komisijos narius, kuris sprendžia, pavyzdžiui, pandemijos e, išsivystimą. Atsiprašau, toks atsakymas mums nepatinka. Mes norime būti tikri, mes norime turėti galimybę patikrinti, ar tie žmonės nėra šališki ir nepriklausomi. Mums reikia jų e, CV, jų pavardžių, mums reikia jais pasitikėti. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykai. Taip, gali būti įvairius nacionaliniai regioniniai centrai arba Eudrovigilance duomenų bankas. Tačiau tai neturi būti 100 procentinis finansavimas. Kai institucija arba laboratorija e, gauna mokesčius, ar jums tai patinka ar ne, gali būti tokių žmonių, kurie bandys dirbti agentūros labui ir gali kilti problemų. Aš pasisakau už dvigubą finansavimą - viešąjį ir privatų. Reikia, kad valstybė dalyvautų, tuomet, kai kalbam apie farmakologinį bundrubą, ir reikia, kad visa Europa dalyvautų šiame procese. Mums reikia europinio finansavimo farmakologiniam budrumui, nes sveikata nėra e, bendro vartojimo prekė. Ir tai turi išlikti viešajame sektoriuje informaciniuose lapeliuose gali būti įvairios informacijos. Mes visi esame potencialūs pacientai. Ateis ta diena, kai mes turėsime vartoti vaistus, kai susirksime. Ir mums gal reikės tokio vaisto, kurio autorizavimas bus suteiktas skubos tvar, tvarka. Tačiau čia gali būti ir neigiamas, neigiamos pasiekmes, kalbant apie šią skubę, auto, skubę autorizaciją. 21 straipsnis turėtų aiškiai nurodyti, kad tai yra išimtinis atvejis, nes farmakologijos laboratorijos bando tarsi prastumti tokias sąlyginės e, rinkos, e, rinkos e, leidimus pateikti vaistą į rinkai, Žinoma, mes norime padėti farma, farmacijos e, sektoriui, tačiau, tačiau turime rūpintis pacientų sveikata. Taigi siūlau atidžiai panagrinėti 21 straipsnį. Aš manau, kad jis yra per silpnas ir pacientų asociacijos jautriai reaguoja šios klausimus. Ačiū. Dėkoju. Vasario 3 diena 12 val. yra pakeitimų pateikimo galtinis terminas. Dabar 17 darbo tvarkės punktas - falsifikuoti vaistai. E, Pranešėjai yra ponė Sartori. Pone Sartori, jums suteikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pagaliau turėsiu galimybę dalyvauti diskusijoje dėl e, nuomonės projekto, dėl falsifikuotų vaistų. E, šis e, darbo tvarkės punktas nuolat buvo stumdomas po mūsų darbo tvarkę ir pagaliau yra galimybė apie tai e, kalbėti. Iš tiesų, falsifikuoti vaistai yra didžiulė problema, nes jie e, kelia grėsmę visai vaistų tiekimo grandiniai, nes iš tiesų tie vaistai, kuriuos galima įsigyti kartais net ir vaistinėse, kelia didžiulį pavojų. Europoje mes darome tokią prielaidą, kad kasmet yra apie pusantro milijono dėžučių su, e, suklastotų vaistų e, patenka į rinką. Ir šis skaičius 2020 metais galėtų išaukti į iki 14 milijonų vaistų pakuočių. Tai iš tiesų dar toksai konservatyvus vertinimas. Direktyvoje yra kalbama apie tokios problemos priežastis. E, tiekimo grandinė iš tiesų yra pakankamai sudėtinga ir e, dažnai yra taip, kad būtent e, šiame farmacijos sektoriuje yra galimybė padaryti e, didelį pelną, gauti didelį pelną ir dėl to e, tikrai galbūt yra patrauklu falsifikuoti vaistus dėl to, kad pelnas yra garantuotas, o kontrolės yra retos ir dažnai jos yra neefektyvios. Komisija atkreipė dėmesį į e, tam tikrus trūkumus, į tam tikras e, spragas. Iš viso pateikta 41 pakeitimas, e, kurie turėtų padėti kovoti su tomis e, spragomis. E, taip pat būtų labai svarbu aiškiai apibriežti, kas yra tas falsifikuotas vaistas ir apie tai kalbama aštuntame pakeitime. E, taip pat e, mes turime aiškiai apibriežti visus tos veikėjus, kurie dalyvauja tiekimo grandinėje, tai yra tiekėjai, pardavėjai ir taip toliai. toliau. Apie tai kalbama devintame pakeitime. Taip pat norėjau išsiaiškinti, kokią kokia atsakomybė tenka kiekvienam tiekimo grandinės nariui. Ir aš tikiuosi, kad kiekvienas narys, kiekvienas veikėjas turi savo veiklos licenciją. Todėl mes turime e, remtis e, jau pasitvirtinusią gerąją praktiką bendrijos lygmenyje. Taip pat mes, e, manau, kad turėtume. E, dar labiau gilinti įvairias įmanomas kontrolės ir inspekcijas, nes tai yra vienintelė priemonė, e, kuri mums padėtų kontroliuoti situaciją. Taip pat e, norėčiau išbraukti tokią savoką kaip akreditavimas, nes tai dar labiau sukomplikuoja visą reikalą. Manau, kad kontrolės turėtų vykti Europos įmonėse, kad būtų užtikrinta produktų kokybė. Aš aišku čia kalbu apie tas įmonės, kurios veikia Europos Sąjungoje. Yra su jomis yra siemi tam tikri sunkumai. Mes jau gavome atsakymą raštu dėl šių klausimų, nes dažnai yra taip, kad e, tos gamybos vietos, kurios yra užsienyje, jos turėtų būti nuolat e, kontroliuojamos, kad būtų užtikrinta, kad e, vaistų gamybai būtų naudojamos teisingos medžiagos. Europos komisija šią temą dar nepateikė jokio paaiškinimo. Amerikos vaistų administravimo institucija e, mums e, pateikė informaciją, kad apie 714 užsienyje veikiančių vaistų gamybos vietų yra ir e, čia įmanoma pagaminti tūkstančius falsifikuotų vaistų. Taigi yra labai e, sunku atlikti e, tokio kiekio vaistų kontrolės. Manau, kad e, Europą su tokiomis valstybėmis kaip JAV, Kanada Australija, Japonija turėtų labiau bendradarbiauti ir pasirašyti abipusio pripažinimo sutartis, nes e, tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, kad visose gamybos vietose veikiančiose užsienyje yra vykdomos e, tokios pačios kontrolės ir kad vaistai gaminami tomis e, pačiomis sąlygomis. Ir e, atsakingi asmenys man pasakė, kad e, vykdyti tokiom kontroliam reiktų 40 asmenų Europoje. Pirmas, 81 pakeitimai, 20 pakeitimas yra susiję su tais, su sankcijomis, e, kurios gali būti taikomos už falsifikuotų vaistų uh, gamybą ir manau, kad mes turime su, kiek įmanoma sutrumpinti e, terminus, kurie numatyti šioje direktyvoje. Na ir baigdama norėčiau pasakyti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra vasario trečios dienos vidurdienis. Aš pati pateikiau labai nedaug pakeitimų, man tiesiog buvo svarbu išsiaiškinti tam tikrus neaiškius dalykus. Norėjau taip pat įtraukti vieną naują elementą manau, kad mes turime remtis gerąją praktiką šioje srityje ir mes turime. Mes turime taip pat e, žiūrėti, kad e, vienodi standartai būtų taikomi ir talpoms, kad jos neturėtų kažkokio e, terapinio poveikio. Aš taip pat pateikiau komisijai klausimą raštu, e, dėl ko yra teigiama, kad 15-20 tūkstančių įmonių užsienyje gamina vaistus, nors e, JAV užsienio įmonių, užsienyje veikiančių įmonių yra žymiai mažiau. Man buvo atsakyta, kad tai yra susiję su Europos chemijos pramonė. Aš dar patikrinau tuos gautus duomenis ir galiu pasakyti, kad tiek JAV agentūra, e, tiek chemijos pramonė e, sutarė, kad negali būti daugiau kaip 800 įmonių veikiančių užsienyje ir manau, kad mes galėtume sekti šio pavyzdžiu. Ačiū. Äh, Dėkuoju dabar, ponė Ford. Um, thank you, um, and, uh... Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai ne tik už komentarus, bet už labai atvirą metodą, kuriuo jinai parašė šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti e, sektoriaus nariams tiek didelių farmacinių įmonių, tiek ir farmacinių e, vaistinių darbuotojams. Ir tai mums padeda suprasti šios, šio pramonės sektoriaus pramonės. Aš galėčiau būti apkaltinta, kad turiu tam tikrą informaciją iš vidaus, nes pati esu e, medikė, esu ištekėjusi už gydytojo, kuris skiria vaistus nuo vėžio. Uh, Tai aš tiesiog noriu būti tikra, kad pasakau visą tiesą, kad paskui man nebūtų prikaišėjama. Keletą nedėlių pastabų norėčiau pasakyti ir paskui galbūt pateiksime pakeitimų. Pirmas dalykas - 28 pakeitimas. Ten kalbama apie visuomenės informuotumą e, šiuo klausimu. Iš Junktinės karalystės turime patirties, kad farmacijos sektorius e, surengė labai veiksmingas e, reklaminės e, kampanijas, e, kad pateiktų informaciją apie falsifikuotus vaistus. Ir viešasis finansavimas patyrė didžiulį e, spaudimą. O privatus sektorius taip nori finansuoti tokio pobūdžio kampanijas. Tokios informuotumo didinimo kampanijos turėtų būti finansuojamos privataus sektoriaus ir galbūt valstybės narės ir komisija galėtų tikrinti, kaip vyksta tokios kampanijos. Toks požiūris galėtų pertikti tą svarbę žinę, e, kurią mes norėtumėm pertikti visuomeniai. Toliau, tikrinimų klausimas. Aš pritariu, kad tikrinimai kontrolė yra labai svarbus ir dėkoju pranešėjai už jos nuveiktą darbą. Taip pat Galbūt mes neturėtum tikėtis, kad trečiosios šalis, kad joms būtų taikomas aukštesnio lygio patikrinimų režimas, negu tai yra atliekama ES vietovėse. Tai skamba labai protekcionistiškai ir gali turėti neigiamų pasiekmių. Inspekcijų patikrinimų režimas turi būti veiksmingas ir veiksmingas kad reikėtų tinkamai vertinti riziką ir gaunamą naudą. Sudėtingesnis klausimas yra taikymos srities klausimas. Ar čia turėtumėm apimti tik tai receptinius vaistus ar ir bereceptinius vaistus ir falsifikuotus vaistus? Labai aišku yra tai, kad skirtingos valstybės narės naudojasi labai skirtingais būdais, E, kuriais vartotojai gali įsigyti falsifikuotų vaistų. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje arba Niderlanduose yra labai liberalizuotas būdas, kaip galima nusipirkti, tarkim, e, aspirino arba panadolio tiesiog parduotuvėlėje, ne vaistinėje. Nes tai yra tokie pagrindiniai vaistai, parduodami be recepto. Uh, tačiau mes negalime užtikrinti tokių vaistų saugumo, lyginant su brangesniais receptiniais vaistais. Ir čia galima tikėtis didelių pasiekmių įvairiuose valstybėse narėse, kai vartotojai gali be receptų įsigyti neiškios kokybės paprasčiausių vaistų. Čia reikėtų laikytis rizikos ir teikiamos naudos požiūrio. Ir jeigu komisija galėtų sudaryti tokį sąrašą kaip dinamiškai besikeičianti sąrašą rizikos, tai būtų labai naudinga. Dar kartą labai dėkuoju. Galbūt mes pateiksime didelių pakeitimų, tai tiek norėjau pasakyti dėkoju. Dėkoju, kolega Hatsimakakis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją dėl to, kaip ji ėmėsi nagrinėti šią temą. Nes, sakyčiau, kai kurie jos siūlymai iš tikrųjų labai geri. Norėčiau pakomentuoti pirmąjį pakeitimą, nes jame dar sikinų šviesta pagrindinė problema, tai yra tai, ko likščiol trūko - internetas. Prekyba internete yra vienas iš pagrindinių suklastotų vaistų šaltinių likščiol nebuvo pasiūlymų dėl interneto ir manau, kad mums čia reikėtų dvigubos kombinacijos. Prieš mane kalbėjusi ponė lygiai taip pat sakė, iš vienos pusės mes turime didinti pacientų samoningumą, tai yra, kad jie žinotų, kad jeigu jie internete iš nesertifikuotos interneto vaistinės perka vaistus, tai jie skyla grėsmė nusipirkti suklastotą vaistą ir tokiu būdu sukelti savo sveikatai grėsmę. Na ir greičiausiai ir kitos frakcijos e, labai pritars e, inter, šiam interneto aspektui. Na, komisija kol kas tai žvelgia dviejojančiai, nes ne visose valstybėse narėse galima, leidžiama priekiauti vaistais internetu, tačiau galima internetu užsisakyti vaistus iš kitos valstybės narės. Kitas dalykas yra saugos žymos, kurios dabar turėtų būti daromas. Tai dėl saugos žymų reikia vengti dviejų dalyti. Tai yra reikia pirmiausia vengti desnių kaštų, kas turės juos apmokėti. Tai, taip pat reikia apsispręsti, kur tai suderinta vieninga europinė žymėjimo sistema. Na, o kita vertus turi būti užtikrinta, kad tų duomenų negalima būtų atsekti. Taigi, iš vienos pusės reiškia galėti aiškiai sužinoti, iš kur yra produktas, tačiau kita vertus negalima leisti, kad grandinės gale pacientas būtų įtrauktas į duomenų atsakomumo sistemą. E, Duomenis, duomenų atsakomumas turėtų pasibaigti vaistinę, nes kitaip, jeigu duomenų grandinė apimtų ir pacientą, tai atitinkamais asmens duomenys galėtų pasinaudoti ir tie, kurie tokios teisės neturi. Dėkoju, ponė Merkis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Matijas iš aplinkosakos komiteto. Jis parengė puikų pranešimą tame komitete. Na ir kaip jau buvo minėta, tiek pramonė, tiek ir vartotojų apsaugos organizacijos labai prisidėjo prie darbo. Taigi, norėčiau pirmiausia atkreipti tuos dėmesius, kurie, tuos dalyk, dėmesį tuos dalykus, kurie man labai patinka, panašiai kaip ir kiti kalbėjusi norėčiau pabrėžti, kad jeigu internetas jau toks svarbus dalykas, kaip tai buvo minėta, tai tuomet tai yra vartai Europos platimo sistema. Na ir manau, kad dėl to visi kaip ir sutarė ir interneto aspektas bus įtrauktas į šią direktyvą. Pone Setori, puiku daryti skirtumą tarp prekybininkų ir platintojų ar tarpininkų nes tai bus skirtingos platimo e, grandinės dalis, kurių ir kai kurių grandinės dalių kol kas dar nebuvo direktyvoje, todėl labai gerai, kad šios grandys dabar bus įtrauktos. Dėkoju už tai. Sutinku dėl to. Pagalbinė vaisto dalis turi būti minima atitinkamose žymuose. Ir manau, kad reikia čia atsižvelgti gerą gaminimo praktiką dėl to pridėtinių vaistų dalių. Na, yra dalykų, dėl kurių ne visai gal sutarime. Labai svarbu tai, ko, kiek gaminys vaistas galiausiai kainuos vartotojui, nes vartotojas juk sumokės už vaistą. Ir jis taip pat mokės ir už tas papildomas patikras ir taip toliau manau, kad šiuo metu jau egzistuoja labai gera tikrinimų patikrų sistema, kaip, pavyzdžiui, yra e, patikrinami ir autorizuojami asmenys. Tačiau galbūt tokia sistema ne visose šalyse pasitvirtina. Taigi norėčiau paklausti, ar nevertėtų ar reikalinga visa bendra sistema, nes tos sistemos galbūt nedirba tik kai kuriuose valstybėse narėse, taigi gal tą sistemą reikėtų tiesiog pataisyti, kad jį tinkamai veiktų. Taigi nesutinku dėl to, kad reikia kurti naują, dar sudėtingesnę nei lyg dabar šiol egzistavusi patikrų sistemą. Na, iš tikrųjų, pacientų sveikata yra labai svarbus dalykas, tačiau uh, ar tikrai verta kas trejus metus patikrinti vaistų gamyklas. Net atitinkamos agentūros pripažino, kad tai yra neįmanoma padaryti. Ir paklaida tikriausiai yra 8 procentai per metus. Jeigu mes norėsime bandyti Tai yra per metus tai galima patikrinti tik 8 procentus visų gamyklų ir jeigu mes norėtume tikrinti kas 3 metus visas gamyklas, tai tai užtruktų 30 metų. Pažvelkime iš šios direktyvos taikymo sritį, jos e, tikslas yra kovoti su klastojimu, o netlikti visų vaistų gamybų, gamyklų patikrą. Taigi nešaudykime patraukomi švirblius. Tiesiog suličiau peržiūrėti, ką galima būtų peržiūrėti dabar jau egzistuojančioje patikrų inspekcijų ir audito sistemoje. Taip pat pritariu tam, jog yra daromas skirtumas tarp receptinių ir neceptinių vaistų, kaip minėjo Matijas aplinkosaugos komitete. Reikėtų atlikti po penkių metų patikrą ir pažiūrėti, ar, ar nereceptinių vaistų nereikėtų įtraukti direktyvą, nes šiuo metu tie nereceptiniai vaistai kol kas neįtraukti, man atrodo, tai yra gera mintis. Uh, kartas, kai kalbame apie taikymo sritį, kai kalbame apie nuobaudas, tarsi atrodo atsiranda problemų dėl apibrieščių, kas yra, pavyzdžiui, suklastotas produktas. Ir dabar aš uh, pacituosiu PPO apibriešti, suklastotas produktas yra uh, tyčia suklastotas produktas, sąmoningai suklastotas produktas. Nes tokiu produktu nelaikytas e, galbūt klaidingai ar neteisingai pagamintas produktas. Dėkoju už suteiktą kalbėjimo laiką. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti tris dalykus. Visų pirma, dėl apibriešties, kas yra falsifikuotas vaistas, kas yra falsifikuoti vaistai. Mums yra svarbu, kad būtų aišku, kad e, tai, ką mes turime menyje, kalbėdami apie falsifikuotus vaistus, tai neturi nieko bendro su intelektinės nusavybės teisėmis, su patentais ir taip toliau. Tai yra visai kita tema Ir e, dėl to, jeigu mes dabar diskutuojame apie apibrėžtį, tai manau, kad būtent ta apibrėžtis, dėl kurios mes dabar kalbame, ji eina teisinga kryptimi, nes mes čia kalbame ne apie patentų pažeidimą, bet tiesiog apie e, produktą, kuris. E, Yra netoks, koks jis turi būti, kuris yra, kaip pats produktas yra klastojamas. Dabar dėl e, patikrinimų. E, iš tiesų Europoje sistema dabar yra tokia, e, kad kiekvienas vaistų gamintojas turi kvalifikuotą asmenį ir tas kvalifikuotas asmo yra atsakingas už tai, kad visos sudėtinės e, vaisto medžiagos atitiktų tam tikrus standartus. Ir tai yra įrašyta į e, teisės aktus. Ir pagal direktyvą tas tikrinimas nenumatytas visose e, medžiagų tiekimo įmonėse. Mes manome, kad tai būtų neįmanoma bent jau šiuo metu, nes mes turime per mažai žmogiškų išteklių. Todėl manau, kad mes kol kas turėtume remtis tą egzistuojančią sistemą, kuomet yra vienas atsakingas asmo, bet nepaisant to, uh, dar labiau stiprinti patikrinimus. E, taip pat mes turime reikšti, e, vengti tokių situacijų, kad būtų galima įvežti atitinkamas medžiagas ir išvengti jų patikrinimo. Yra labai svarbu pabrėžti, kad daugelis veikliųjų medžiagų yra gaminamos ne Europoje, Jeigu pažiūrėtume į aktualius skaičius, reiktų atkreipti dėmesį į tokius dalykus, nes dažnai vyksta patikrinimas tik tai tam tikrų produkcijos linijų, o netikrinama visa įmonė. Iš tiesų tikrinama kiekviena tos įmonės linija, todėl E, dar taip pat kyla klausimas, ką kai kurios trečios valstybės, kaip jos supranta, kas yra veiklioji medžiaga. Ir paminėsiu dar vieną skaičių. Faktas yra tas, kad e, dabartiniai inspektoriai, kurie dirba šioje srityje, kad jie e, patikrina apie 400-500 įmonių. Tai aišku, kad tai nėra visos įmonės, kurios veikia visame pasaulyje, tačiau e, iš tiesų e, patikrinama yra žymiai daugiau įmonių negu tas skaičius, kuris yra pateikiamas. Mes e, manome, kad e, kalbant apie tuos 400-500 įmonių, tai gali būti patikrinta iki 20 tūkstančių atskirų gamybos linijų. E, Todėl mes nenumatome dabar e, privalomų e, patikrų, įmet, patikrų įvedimo. Toliau dėl interneto mes esame atviri įvairioms galimybėms. Iš tiesų tai yra didžiulis iššūkis. E, sukurti vieningas nuostatas vaistų pardavimui internetu visoje Europoje, nes e, Europos valstybėse narėse, ES valstybėse narėse yra skirtingos nuostatos. Tačiau iš esmės mes galėtume apie tai kalbėti. Na ir paskutinis dalykas įgyvendinimo terminai. Ir čia panašiai kaip e, dėl inspekcijų, galiu, dėl patikrų galiu pasakyti, kad mes turime būti realistai. Iš tiesų neįmanoma per e, porą mėnesių sukurti naują patikrų, patikrinimo sistemą ir per dar porą mėnesių patikrinti visų įmanomų vaistų ir medikamentų. Tai, ir, tai yra tiesiog faktas, mums reikia galvoti apie ilgi, ilgesnius laiko terminus, nors mes taip pat esame suinteresuoti tą padaryti kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar ponė Sartori norėtų ką nors pridurti? Ačiū, norėčiau padėkoti kolegoms už jų indėlį. Aš tikrai jį atsižvelgsiu savo tolesnėme darbe ir tik, tikiuosi, kad turėsiu dar vieną galimybę pristatyti savo poziciją. Ačiū. Ačiū. Dėkoju, ponė Sartori jau paminėjo, kad pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 3.12 val. Na ir einame prie 18 darbo tvarkės punkto. Informacinių ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo. E, suteikiu žodį pranešiai poniai Toja, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, rengiu šį pranešimą ir šiandien yra pirmasis keitimasis nuomonėmis e, šią temą. E, mes čia kalbame apie du komisijos dokumentus, apie praėjusių metų komisijos komunikatą ir apie komisijos rekomendaciją, kurioje taip pat yra teikiami atitinkami pasiūlymai. Čia yra kalbama apie informacinių ryšių technologijų naudojimą ir e, jo sutelkimą e, tam, kad būtų galima siekti efektyvesnio energijos vartojimo ir mažai anglės dioksido išskiriančių technologijų var, e, naudojimo. Norėčiau padaryti keletą iš ankstinių pastabų. Mūsų komitetas turės parengti pranešimą šią temą ir mes žinome, kad yra tam tikri energetikos e, ir su klimato kaita susiję tikslai. Europa, aišku, norėtų e, būti ambicinga ir gyvendinti tuos ambicingus tikslus iki 2020 metų. Todėl mes turime kalbėti apie energijos taupimą, apie efektyvų energijos vartojimą. Dėl to manau, kad mes turime e, nurodyti privalomas vertes Būtent į tai aš ir kreipiau didžiausią dėmesį savo pranešime. Aš taip pat, aišku, čia akcentuoju inovatyvius e, elementus, nes būtent mūsų komitetas yra atsakingas už įvairias naujoves. Taip pat norėčiau didesnį dėmesį skirti informacinėms ir ryšių technologijoms, nes man atrodo, kad tai yra sritis, kuri dėl savo ekonominės veiklos gali tapti sektoriumi, kuris prisidėtų prie didesnio energijos taupimo, nes mums tiesiog tada reiktų mažiau energijos atitinkamų produktų gamybai. Taigi informacinės ir ryšių technologijos e, galėtų būti vystomos šią linkmę ir toliau. E, ir mes tikimės, kad jos bus panaudotos įvairiose pramonės ir ūkio sritise, kad ir ten būtų galima kiek įmanoma daugiau e, sutaupyti energijos. Taigi galima sakyti, kad tos informacinės ir ryšių technologijos gali vaidinti tokį katalizatoriaus vaidmenį dėl e, energijos vartojimo taupumo. E, dažnai mes kalbame apie tikslus, tačiau mums e, trūksta kažkokių instrumentų, kurie padėtų išmatuoti, kaip mes siekiame tų tikslų, tai galbūt ten tos informacinių ryšių technologijos ir galėtų būti tokie matavimo prietaisai. Taip pat e, būtų labai svarbu turėti duomenis iš visų valstybių narių, kurie būtų palyginami. E, Nes be tokių duomenų, jeigu mes užsibrėžėme tikslus, bet negalime išmatuoti, kaip jie įgyvendinami, mes atrodome neįtikinamai. Manau, kad mes visi turime siekti e, energijos vartojimo taupumo ir būtent siekti efektyvumo e, didinimo šioje srityje. Komisijos komunikate ir komisijos rekomendacijoje yra kalbama apie galimybę patikrinti, kiek energijos yra suvartojama. E, tai yra, kad būtų galima patikrinti, kiek yra sunaudojama ir ką būtų galima sutaupyti, kad ir galutinis vartotojas galėtų orientuotis į tokius duomenis. Ir aišku, tada galima būtų reikalauti atitinkamo elgesio. Mes, pavyzdžiui, turime, turėtume tada atkreipti dėmesį atitinkamus sektorius, pavyzdžiui, į būsto statybos sektorių ir būtent tokiuose sektoriuose siekti didesnio informacinių ryšių technologijų naudojimo. Žinome, kad, pavyzdžiui, būstose energijos e, suvartojimas sudaro apie 40 procentų visos suvartojamos elektros energijos. O pavyzdžiui, transporto srityje yra sugal, suvartojama apie 26 procentus visos energijos, bet tai yra e, didieji vartotojai. Taigi būtent e, statybų sektorius ir transporto sektorius būtų labai svarbus ir čia reiktų taikyti informacinės ryšių technologijas. E, ir turėtume patikrinti, kiek informacinės ryšių technologijos galėtų prisidėti prie to, kad būtų energija taupama būtent šitose e, dviejose sektoriuose. E, taip pat būtų labai svarbu taupyti energiją, tačiau abiejose komisijos dokumentuose yra dar vienas įdomus aspektas – E, kad reikia atsižvelgti į paklausą. Taigi manau, kad mes galime sukurti tokias priemonės, kad, e, kad vartotojai patys e, galėtų orientuotis į paklausą ir sumažinti savo energijos suvartojimą. Ir e, kalbant apie vartotojus, mums reikia skirti šeimas, e, gyventojus ir taip pat e, įvairias įmonės bei viešojo sektoriaus įstaigas. Ir būtent jau šioje srityje komisija siūlo uh, tam tikras priemonės, aš norėčiau šiek tiek plačiau apie jas pakalbėti. Pavyzdžiui, e, privačių, e, privačiuose namų ūkiuose galima, pavyzdžiui, įvesti e, elektros skaitiklius. Taip pat yra ir kitos galimybės. Kalbant apie institucijų sunaudojama elektros energija, čia galbūt galima skelbti viešuosius pirkimus, viešuosius konkursus, kad E, įvairūs paslaugų tiekėjai, kad jie atkreiptų dėmesį kiek galėtų sutaupyti ir, e, kaip, ir kad institucijos, valstybinės institucijos, viešojo sektoriaus institucijos galėtų e, panaudoti informacinės ryšių technologijas. Manau, kad tai yra tikrai aktualu daugeliu ES valstybių narių. Pavyzdžiui, mano valstybė yra tikrai daug e, įmonių, kurios e, sunaudoja labai daug energijos ir tai aišku atsiliepia e, žaliavos kainai ir jos perdirbimo kainai. Taigi aš pateikiu tokius pasvarstymus, aš pateikiau taip pat atitinkamus terminus ir e, taip pat pateikiau atitinkamą schemą, e, kuomet įvairiems matavimams reiktų nurodyti skirtingus jų įgyvendinimo etap, etapus. Manau, kad komisija galbūt turėtų plačiau panagrinėti šią temą, nes manau, kad mes turime ne tik formuluoti tikslus, bet ir pasakyti, kaip būtų galima siekti tų tikslų. Aišku, yra daug gerų idėjų, tačiau reikia žiūrėti, kad jos būtų įgyvendinamos. Valstybės narės turėtų stengtis susitarti šioje srityje, ypač kalbant apie atskirus sektorius ir, e, kaip jau minėjau, e, naudoti daugiau informacinių ryšių technologijų e, transporto ir statybų sektoriuje. Taip pat ieškoti įvairių alternatyvių priemonių. Taigi būtent šioje, šioje srityje mes turėtume dar gilintis ir ieškoti sprendimų. Uh, Todėl manau, kad reikia nustatyti atitinkamą terminą, iki kurio visos valstybės narės turėtų e, susitarti, kad jos susivoktų, ko jos siekia. E, taip pat neturėtume pamiršti ir Lisabonos strategijos, nes ten taip pat yra numatyti tam tikri terminai, kada turi būti įgyvendinti atitinkami tikslai. Taigi, manau, kad mes ir čia turėtume e, įvesti konkrečius terminus. Dar man liko dvi minutės, ponė pirmininkė, ar ne, tai norėčiau pridėti dar porą pastabų. Tai nėra galutinis mano pranešimas, tai yra tik pranešimo projektas ir aš tikiuosi, kad komisija dar šiais metais mums pateiks privalomą kalendorių, kad mes matytume, kokie yra terminai atskirų priemonių atskiriems sektoriams taikymo terminai ir turė, tame kalendoriu turėtų atsispindėti atitinkami įsipareigojimai. Taip pat būtų labai svarbu, kad viešosios institucijos taip pat laikytųsi tų terminų, nes dažnai būtent jos e, nesistengia laikytis tų terminų. Toliau e, normų vieningų standartų įvedimas. Yra sakoma, kad kol kas yra tik pradėta e, kurti atitinkamus standartus e, matavimo prietaisams ES lygme, lygmenių. Lygme, Todėl manau, kad mes čia neformaliai galėtumėme pasvarstyti, ar energijos taupimas neturėtų būti privalomas tikslas mūsų planuose. Aišku, aš čia galbūt šiek tiek taip aptakiai pe, e, suformulavau, Aš laukiu jūsų, gerbiami kolegos, pastabų ir manau, kad iš tiesų e, komisijos dokumentos yra tam tikrų teigiamų aspektų ir mes galėtume e, kai kurios dalykus suformuluoti griežčiau. Kolega Karins. Paldies, e, priekšsėdėtai. Paldies. Dėkuoju, pana pirmininkė. Dėkuoju ir ponė pranešėjai. Europoje turime daug strategijų. Jos yra pavadinamos miestų, metų laikais ar tiesiog metais. Pavyzdžiui, energetikos rytyje yra 2020 tikslas, kuris turi būti pasiektas per 10 metų. Na ir visi dabar uh, pasigavo energijos atsinaujančių šaltinių temą. Tai tiesiog ypač populiari tema. Tačiau nelabai daug kalbama apie energijos taupimą, našų naudojimą. Netokia populiari tema, betgi energiją daug paprasčiau taupyti, negu gauti iš atsinaujinančių šaltinių. Komisijos pasiūlymas įdomus, vertas pritarimo, nes jame ypač daug dėmesio skiriame būtent energijos veiksmingam naudojimui, o taip pat ir tam, kaip pasiekti tų 2020 tikslų ir taip pat tam, kaip galėtume pasinaudoti informacijų ryšių technologijomis šiems tikslams pasiekti. Taigi, iš vienos pusės žinome, kad e, kad direktyvoje bus viskas nustatyta nuo ABCD ir taip toliau, Taigi bus e, nustatyta, kaip nusibriežti naujų tikslų. Na, mes galime taupyti energiją, nusipirkti taupesnį prietaisą. Kita galimybė taupyti energetinius išteklius yra štai kokia ir apie tai kalbama komisijos komunikate. Tai yra, pavyzdžiui, galėtume uh, geriau naudoti jau dabar turimą infrastruktūrą. Ir kai kalbame apie į informacinių ir ryšių technologijų panaudojimą, tai galbūt reikėtų galvoti apie a, protingus matavimus ir tų protingų matavimo prietaisų dėka vartotojai iš karto gali žinoti ir pamatuoti, kiek energijos jie sunaudoja. Nei pas mane namuose, nei daug kur kitur elektros skaitliukai dažnai nėra modernus. Mano skaitliukose gali paskaičiuoti, kiek energijos sunaudoju per mėnesį. O jeigu, tarkim, naudotume tuos vadinimus kabutėse protingus skaitiklius, tai tuomet vartotojas tokio skaitliuko dėka galėtų iš karto matyti, kiek jis suvartoja ir galbūt sumažinti savo dienos energijos suvartojimą. Arba galbūt e, vartotojas galėtų apsispręsti naudoti pigesnę nakties energiją, pavyzdžiui, tuomet skalbti skalbinius, plauti indus ir tokiu būdu sutaupyti. Mums Europoje trūksta bendrų standartų. Apie tai kalbėjo ir pranešėjo. Taigi, kaip jūs žiūrite į tuos suderintus tų protingų skaitliukų standartus? Aš manau, tai mums duotų daug naudos ir mes galėtume tokiu būdu daug veiksmingiau, našiau taupyti energiją ir taip pat prisidėti prie tų. Um, prie to, kad tie protingi skaitliukai būtų plačiau naudojami. Aš manau, kad uh, jeigu galėtume dėkti tą naujų protingų skaitliukų mintį, tai galėtume labiau dėkti ir uh, energijos iš alternatyvių šaltinių gamybą, pavyzdžiui, saulės vėjo, kuri būtų panaudoma tuo metu, kai yra pagaminama. Aš manau, kad tikrai reikėtų skirti dėmesį toms protingoms energijos rušims. Mes labai palaikome komisijos pasiūlymą dėl to, jog reikia nustatyti suderintus standartus e, protingiams tikslams. Klūts Tomas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, reikia suprasti štai ką. Jeigu, tarkim, Google naršyklėje ko nors ieškotumėte, tai tikriausiai keletą valandų deginsite elektros E, lemputė. Tai reiškia, naudodami informacijos ryšių technologijas, mes kartu suvartojame daug um, energijos. Dabar tarsi grybai po lietaus dyksta milžiniški um, informacinių ryšių technologijų centrai, paskaičiavimo centrai kurios suvartoja daug energijos, kurie suvartoja daug energijos. Taigi galbūt vertėtų kurti uh, mažesnių tokių centrų tinklus, kurie sumažintų energijos sunaudojimą. Ir galbūt pramonė turėtų imtis veiksmų ir sumažinti savo pačios e, energijos suvartojimą. Nes kai kalbame apie informacinių ryšių technologijas, turėtume galvoti ir apie šių technologijų energetinę, energetinį svorį. Manau, kad informacinių ir ryšių technologijos rytyje galima būtų gerokai sumažinti energijos suvartojimą. Pavyzdžiui, sunkiojoje pramonėje gaminamas plienas, gaminami kažkokie tai paviršiai. Ir tai yra tokios pramonės rytis, kur uh, suvartoma daug energijos. Ir 70 procentų visų kaštų tai yra už medžiagas, už vandenį ir už energiją. Ir tik tais 30 ar 20 yra žmogiškiai ištekliai. O pagrindinis 2020 strategijos tikslas yra geresnis išteklių naudojimas ir tai galima pasiekti per senso technologijos kurios bus protingai susiemosi tinklus ir čia galima pasitelkti informacinės ryšių technologijas. Aš manau, kad tai yra sritis, kurioje labai greitai labai daug ko galima pasiekti. Kitas diskutuotinas dalykas yra štai kas. Tai yra, tai, ką pavadintume protingų tinklų, protingais skaitliukais. Taigi, pirmiausia, reikia suvokti štai ką šiuo metu yra labai daug protingų skaitliukų apibrieščių. Pavyzdžiui, dažnai kalbame apie Inel Italijoje, o Inelijos problema yra štai kokia. Italijoje daug žmonių nepa, neapmokėjo savo sąskaitų, o Inel sukūrė labai rudimentinį protingą skaitliuką, kuris buvo įdėktas daugelį namų ūkių ir tai turėjo pagerinti mokėjimo moralę tas skaitliukas tai gali tik tais būti jungtas arba išjungtas, tačiau tas skait, vadinamas kabutėse skaitliukas negali būti aktyviai įjungti, apjungti į tinklus ir jie tikrai nepadės užtikrinti našesnio energijos naudojimo. Taigi Europos lygių mums reikia štai ko prieš vargindami žmonės, varsdami juos kiekviename namų kėdėkti protingus skaitliukus, mes turime pirmą padaryti savo namų darbus, apibrėždami, kokiomis savybėmis turi pasižymėti tas protingas skaitliukas. Ir tokiu būdu sukurtume prielaidas, kad dabar instaliuotas um, skaitliukas po 5-6 metų galėtų būti techniškai tobulinamas tam, kad būtų užtikrintas saveikumas. Pavyzdžiui, JAV yra paskatų vartotojams naudoti protingus skaitliukus. Pirmiausia, dėl to, kad JAV namas, namų ūkiuose yra sunaudojama daug daugiau energijos, nes prastai izoliuoti namai, daug e, vesinimo technologijų ir taip toliau. Taigi jų e, elektros sąskaitos daug didesnės nei mūsiškės. Ir kai prieš kalbėdami apie kaštus, tarkim, milijonus, apie tai, kiek kainuotų stebėti milijonus skalbyklių, tai tie kaštai yra daug didesni nei tie kaštai penkiuose šimtuose įmonėse, kur procedūros procesai yra daug paprastesni. Tai aš įsivaizduočiau, kad daug pigiau apjungti 50 tūkstančių smulkių įmonių stebėseną, nei kad Europoje stebėti milijonus kalbyklių. Taigi turime žinoti, koks yra mūsų atspirties taškas. Taigi svarbiausia reikėtų pradėti nuo didžiųjų vartotojų, nes iš jų galima daugiausiai išpešti. O, o, o dar yra vienas skirtumas tarp JAV ir Europos. JAV yra diferencijuotos kainos, o Europoje čia jokių paskatų nėra. Tarkim, jeigu vakare kai yra didžiausias energijos suvartojimas tarp 6 ir 8, aš moku už energiją tiek pat, kiek ir naktį, tai aš nesu visai suinteresuotas naudotis diferencijuotą energiją. Taigi galvodami apie elektros kainą galėtume daryti skirtumus tarp elektros, kuria naudojamas piko valandomis ir tarp tos, kuri naudojamasi, tarkim, naktį. Na ir tokiu būdu galėtume geriau panaudoti tinklus. Aš manau, kad tai yra svarbiau, negu priversti kiekvieną namų ūkį Europoje įsigyti savo protingą skaitliuką. Pirmininkas dar yra trys minutės. Trumpai suteiksiu žodį komisijos atstoviai. Pone Balonė, prašau. Pidė. Hello, thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Šiame etape komisija norėtų padėkoti pranešėjai. Thank you again. Dar kartą dėkoju. Šiame etape komisija norėtų padėkoti pranešėjai už iniciatyvą ir taip pat komitetui, nes pritarėme e, komit e, komentarams, kuriuos išklausėme iki šiol. Dėkoju. Dann gebe ich der Frau Thuria nochmal das Wort. Molto brevemente. Su žodį, poniai Toja. La discussione appunto appena all'inizio. Ringrazio. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pasisakymus ir nuomonę, nes galėsime pasikeisti pasiūlymais. Manau, galiu pasakyti, kad aš pritariu kad e, labdara prasideda nuo namų ir informacinės ryšių technologijos uh, turėtų būti taikomos pirmiausia pas mus. E, kai kas kalbėjo apie e, protingus skaitiklius. E, aš atsimenu, kad pirmų diskusijų metu EK buvo pirmoji pranešėja. Ir Italijoje buvo tam tikra patirtis, jinai buvo skatinama, kaip šiek tiek žinau informacijos apie tuometinę veiklą Negaliu sakyti, kad tai reikėtų sėti su sąskaitų mokėjimu. Žinoma, mes visi turime savo šalyse mokėti sąskaitas už elektros energijos suvartojimą. Tačiau žmonės pirmiausia turėtų žinoti, kiek jie suvartoja ir tie protingi skaitikliai galbūt pačius vartotojus padarytų protingesniais. Žinoma, čia yra ir komercinis tam tikras privalumas suteikamas, nes žmonės supras, kad yra pigiau vartoti tam tikrų paros metų energiją negu piko valandomis. Ir tam, tikrus, tam tikri matavimo prietaisai, protingi matavimo prietaisai galėtų padėti vartotojams sumažinti mm, energijos vartojimą. Dėkoju, taigi baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės punktą ir baigiame šį posėdį. Pone Ek dar norėtų pasakyti porą sakinių. Na gerai, prašau. Ačiū. Iš Aldės frakcijos gausime indėlį šį labai svarbų dokumentą dėl energijos naudojimo efektyvumo. Ir sisteminių patikrinimų pastatų, transporto e, e, sektoriuje. E, ir protingų skaitiklių naudojimo, taigi tai yra labai svarbus dalykas ir aš laukiu bendradarbiavimo. Ačiū. Labai gerai, taigi posėdis yra baigtas ir labai punktualiai prasidės koordinatorių posėdis, tai būčiau labai dėkingas, jeigu visi kolegos greitai paliktų šią salę, nes mums skirtas labai ribotas laikas, mes norėtume išnaudo, išnaudoti tą mums skirtą valandą, taigi tiek.